Ladies, gentlemen, colleagues, we need to get. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, turime pradėti posėdį. Dešimt minučių jau vėluojame. Leiskite jums pristatyti šį klausimą. Kolumbijos ir Perų prekybos sustarimas. Tokia bus jo tema. Sulaukėme komisijos nario Karel Deguchtis yra atsakingas už prekybą ir jis netrukus prie mūsų prisijungs. Kaip žinia, šis sustarim, šis sustarimas buvo inicijuotas kovo mėnesį 2011 metų. Dabar reikia apsispręsti dėl šios turimo pasirašymo iki tarybos posėdžio. Balandžio mėnesį tas pasirašymas šių metų balandį turėtų vykti. Paskui e, Europos parlamentas turės pareikšti savo nuomonę, tai yra nauja procedūra, iki ratifikuojant tarptautinius susitarimus e, tarp ES ir trečiųjų šalių, Europos parlamentas turi pateikti savo sutikimą. Šią procedūrą turėtume užbaigti iki šių metų rudens. Taigi dabar Europos parlamente mes ir pradedame šią procedūrą, kurią jums apibrėžiau. Sveikinu visus klausimų dalyvius, sveikinu Kolumbijos ir Peru viceprezidentus, dalyvaujančius šiame posėdėje. Mhm. Pirmiausia, sveikinu pona Adrian Vandenhoven, jis yra International Relations tarptautinių santykių departamento direktorius. Sveikinu Adrianai atvykus į šį komitetą. Eduardo Esteves. Jis yra uh, Amerikos žemynų profesinių sąjungų konfederacijos patarėjas. Jis yra taip pat atsakingas už kolektyvinių darybų eigą tartautinė darbo organizacijoje. Ir galiausiai Karel de Gucht yra e, Europos komisijos narys. Sveikiname poną Angelino Garson iš Kolumbijos viceprezidentą ir Taip pat sveikinu Marisolę Spinausa Krūs, Peru, pirmąją vice prezidentę. Susitikimui bus pirmininkama pagal tokias taisyklės. Klausimų turime labai nedaug laiko. Kaip paprastai. Tad yra siūloma, kad visi pasisakymai iš salės būtų apriboti dviejų, trijų minučių trukme. Dvi, trys minutės, netaugiau. Kad galėtume išklausyti ekspertų. Daugiau ekspertų negu jūsų, gerbimi kolegos. Aš leisiu pasisakyti kolegos pagal kalbėtojų sąrašą Ir pasisakyti reikės iš karto, greitai, tad e, laikas bus kuo greičiau paskirstytas. Tad e, pirmiausia, teiksiu žodį klausimų dalyviams. Trys iš jų gaus septynės minutės. Štai ką. E, priminsiu, kad pasakymo laikas baigėsi. Šešioms minutėms prabėgus aš pasakysiu, kad liko minutė. Tai yra laikoma ponių Estėvės, Vandenhoven ir Oracijo. Komisaras Degucht apibendrins pirmąjį klausimų raundą ir jam bus skirta 10 minučių. Pradėkime. Tad pirmiausia, norėčiau kreiptis į Adrian Vandenhoven. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Thank Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū, gerbiami komiteto nariai, man labai malonu dalyvauti šios dienos posėdėje ir sužinoti, kad reiškiama parama šiam laisvos prekybos sustarimui. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbus dalykas ES, nes ES reikia tęsti partnerystę su Kolumbija ir Peru. Tie santykiai turi būti tinkamai subalansuoti, būtent atsižvelgti atskirus aspektus ir būtina dirbti pragmatiškai, kad būtų galima pasiekti teritorinės integracijos tikslų šių šalių ir taip pat politinių tikslų. Leiskite pradėti štai nuo ko. Kodėl mes manome ES verslo yra svarbu bendradarbiauti su šiomis šalimis, su Peru, su Kolumbija? Pirmiausia, manau, kad visi žinome, jog tai yra didelės rinkos, čia konkurencija didelė ir konkuruoti tenka su Azijos valstybėmis, su jungtinėmis valstijomis. Ir todėl šio pabudžio sustarimai ES verslo struktūroms padės lengviau dirbti ir šiame regione. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kadangi šiandien matome, kad Kolumbijoje ir Peru turime e, pakankamai aukštą augimo procentą. Mes Laukiame investicijų į svarbiausias infrastruktūras, į svarbiausius verslus. Energetikos sektoriuje, manau, investicijos yra įmanomas. E, čia jau esama šiam tikro įdirbio ES įmonių, mes taip pat laukiame investicijų į infrastruktūrą. Ir čia manau, kad ES įmonės bus pasirengusios dalyvauti kai kuriuose infrastruktūros projektuose. Mes kalbame ne tik apie investicijas, bet ir apie tradicinę prekybą. Ir čia, manau, galime padėkoti darybininkams už įdėtas pastangas, ypač kalbant apie pramonės rytį. Ir čia, manau, ES verslui atsiveria pozityvios perspektyvos. Norėjau pažymėti keletą dalykų, kas svarbu pramonės požiūrių. Pirmiausia, svarbu taisyklės, ypač Kolumbijoje egzistuojančios taisyklės dėl biokūro yra būtina konsultuotis su e, atitinkamomis struktūromis ES, kad būtų galima išsiaiškinti, kokiomis, kokiomis taisyklėmis, kokiais standartais bus galima remtis, kokios turėtų būti degalų įpurškimo sistemos, kad būtų galima tinkamiau pasiruošti jų naudojimui. Tekstilės sektorius ir aprangos sektorius tai irgi yra labai svarbios verslo galimybės. Uh, Svarbu, kad čia būtų numatytos aiškios taisyklės. Mes remiame laisvos prekybos susitarimus su Kolumbija ir Peru šiame sektoriuje, tačiau manome, kad visos šalis turėtų pasinaudoti e, galimybėmis, kurios atsiveria. Dar kitos rytis. Žemės ūkio e, sektoriuje vėlgi buvo pastebėta teigiama dinamika. Norėčiau pasakyti, kad e, vyno ir alkoholinių gėrimų srityje galimi įdomus, visiems naudingi susitarimai ir ES eksporto atsiveria e, nemenkos perspektyvos. Galiausiai paslaugų sektorius. Suprantame, kad čia konkurencija didelė, konkuruoti teks pirmiausia su jungtinėmis valstijomis ir mes vertiname tas pastangas, kurios Kolumbija, Peru ir ES dėjo dėrėdamosi. Manau, kad Tai taip pat padės vystyti ir, ir investicijas apskritai į regioną, kuris pasitarnaus šio regiono plėtrai. Dabar Europos verslo interesai. Maničiau, kad kai dėl valdysenos, kai dėl darbuotojų teisių, dėl tvarumo aspektų šiame sustarime daug kas yra numatyta. Business Europe taisyklėmis buvo remiamas ir yra e, stengiamasi, kad būtų laikomasi prisimtų įsipareigojimų, kurie numatyti yra tarptautiniuose prekybos sustarimuose ir verslo sustarimuose. Mes, jeigu bus susitarta dėl šio sustarimo, jeigu jis bus ratifikuotas, e, jam tik pritarsime. Laisvame prekybos susitarime yra numatyti visi aspektai sureguliuosinti šios dalykus. Mes Taip pat esame pasirengę diskutuoti su profesinėmis sąjungomis, su pilietinės visuomenės organizacijomis ir siekti, kad šis skyrius dėl tvarumo e, dokumente būtų sustiprintas. Dabar e, turime pasakyti, kad tas tvarumo aspektas, tas skyrius buvo naujai įtrauktas į dokumentą. Turime pasistengti, kad būtų kuo greičiau šis sustarimo skyrius įgyvendintas, kad darbo aplinka ir darbuotojų teisės būtų tinkamai apsaugotos. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Jeigu teks imtis priemonių, kad būtų galima išlaikyti priekybos taisyklės, kad būtų galima atsižvelgti į tvarumo aspektus, aplinkosaugos aspektus e, ar panašius reikalavimus, mes manome, kad Europos komisija turėtų konsultuotis su Kolumbijos atstovais, su profesinėmis sąjungomis Mes manome, būdami verslo, verslininkų organizacijos, kad būtina yra konsultuotis su visom suinteresuotom pusėm prieš imantis konkrečių veiksmų. Dėkoju. Ačiū, Adrian. Laikėtės laiko limito, puiku. Dabar žodis Eduardo Estevės. Jis yra Amerikos profsąjungų konfederacijos patarėjas. Ačiū pirmininkė, ponė Perų vicepirmininkė, ponė Perų, atsiprašau, viceprezidentė. Labai džiaugiuosi, kad mes galime dalyvauti šiuose klausimuose. Norėčiau Jums pristatyti mūsų bendrą poziciją. Įvairių regionų profsąjungos su didelėmis viltimis stebi naujus poslinkius, nes mums, mūsų tautų istorija yra tarpusavyje persipynusi mūsų mus sieja daug programų, politinis bendradarbiavimas. Ir aš manau, kad mūsų vystimosi modelis yra subalansuotas. Profsąjungose mes siūlome bendradarbiavimą tarp ES ir tarp Latino Amerikos ir Karibų jūros regionų šalių plėsti. Bet žinoma, reikia atsižvelgti ir įvairiausius klausimus, be kita ko, migracijos klausimus, socialinius klausimus. Mums kelia nerima štai, kas susitarimas, apie kurį kalbame, labiausiai išryškina prekybos aspektus, o taip pat ir paslaugų sektoriaus liberalizavimą. nors nekalbama apie visuotinės svarbos paslaugas ir jų teikimą. E, tarptautiniai profsąjungų judėjimai Pirmininkas nutraukia kalbėtoją ir prašo jo kalbėti lėčiau. Kalbėtojas sako, taip mielai, jeigu suteiksit man daugiau kalbėjimo laiko. Du tūkstančiai dešimtaisiais metais Profsąjungų atstovai kalbėjo per aukščiausio lygio susitikimą Madride ir buvo kalbama apie tai, jog nereikėtų pasirašyti susitarimo, nes jis prieštarauja, prieštarauja dvasiai, e, nes kalbama tik tai apie prekybos aspektus. Tad mes norėtumėm čia Europos parlamentarams pakalbėti apie grėsmę, kuri yra susijusi su šiais susitarimais. Norėčiau Jums paaiškinti štai ką. Labai svarbu, kad diskusijos apie naują ateitį reikštų, jog mes neišleidžiame iš akių ir tvarumo, kad mes kalbėtumėm apie orų užimtumą, kad mes kalbėtumėm apie darbuotojų apsaugą ir jų darbo e, sąlygų kokybę. Kai buvo ruošiamas susitarimas, daugiau susitelkiama ties turto kaupimu, per privatizaciją. Tuo tarpu mes sakome, būtina keisti, keisti situaciją, nes tarp valstybinėms įmonėms šiuo susitarimu suteikiama daugiau valdžios. Ir tos tarp valstybinių mastų veikiančios įmonės gaus praktiškai neribojamą valdžią per tarp valstybinius, viršvalstybinius aspektus. Bet labai svarbu, kad būtų saugojamos pačios silpniausios valstybės. Mes tokius susitarimus e, matėme tarp įvairių valstybių ir labiausiai juose akcentuojama liberalizacija. Labai svarbu, kad e, susitarimuose būtų numatytas bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas e, tarp regionų, juk mes norime skatinti bendrą vystimasi, mes norime e, šalinti asimetrinės tendencijas, juk to siekia ES. Be kita ko, tai pasakytina ir apie migracijos klausimų sprendimą. mes matome, kad vienuose vieni klausimai yra numatomi, kitų ne. Mes nenorėtumėm, kad šiuo susitarimu būtų slapinama Kolumbijos profsąjungų daroma įtaka. Buvo 2006 metais sudarytas susitarimas tarp vyriausybės ir darbuotojų judėjimų. Ir buvo atitinkamai reglamentuojama streikų teisė, kalbama apie socialinės darbo sąlygas, bet mes matome iki šiol tebėra pažydinėjamos profsąjungų teisės ir tai daroma sąmoningai. Tokiais veiksmais mes tikrai nepagerinsime ir taip blogos situacijos. Labai svarbus yra mainai e, tarp vyriausybių, darbuotojų ir darbdavių atstovų, bet mes nematome dinamikos e, profsąjungų veiksmuose, nes dauguma profsąjungų atstovų patiria spaudimą, yra persekiojami. Tad mes galvojame, jog kai kurias priemonės reikėtų pakeisti. Prie profsąjungos kolektyvinės sutartys e, turėtų būti integruotos kaip konkretus aspektai į susitarimus, bet to nebuvo padaryta. Mes matome, kad e, ir toliau kyla didžiulė grėsmė aplinkai per šiuos susitarimus. Juk tarptautiniu mastu mėginama imtis veiksmų prieš klimato kaitą, tačiau mes matome, koks destruktyvumas išplaukia iš šio susitarimo, ypatingai turiu galvoje kalnakasybos e, sektorių. Taip pat turiu galvoje naftos gavybos sektorių, naftos perdirbimo e, sektorių, pernelyg e, intensyvų žaliavų naudojimą, naudingų iškasenų naudojimą, turiu galvoje etanolio produkciją, turiu galvoje ir žemės ūkio apsaugą. Mes nenorime, kad e, mūsų šalyje būtų kertami miškai, nes tai yra dalykai, kuriems reikia labai daug sąnaudų atkurti ir tą ES puikiai suvokia. Tačiau į tai neatsižvelgia vyriausybė, neatsižvelgia per dėrybas. Uh, Profsąjungos nesulaukia atsakymų ar sulaukia neiškių atsakymų į savo klausimus. Tam tikros e, apsaugos sąlygos ar saugikliai yra nepakankami, turiu galvoje pažeidimus darbo teisės rytyje, bet juk Europos Sąjunga gali interpretuoti tokias e, sąlygas, kas būtų sunkus e, pažeidimai. Nemanau, kad reikalingos protekcionistinės sąlygos, juk mes turime nepamiršti ir socialinių partnerių, turime nepamiršti pilietinės visuomenės. Tad apibendrindamas galiu pasakyti, jog jeigu nebus padaryti pakeitimai, tai turėtų Europos parlamentui kelti abejonių ir mes būtumėm prieš tokio susitarimo ratifikavimą. Mes norėtumėm, jog tai būtų jungtiniai susitarimai, tačiau prekybos aspektai neturi reikšti, kad Europos parlamentas, Kolumbijos parlamentas juos patvirtins, nes e, juk parlamentas ratifikuoja susitarimą. Mes turime matyti šį susitarimą bendrame kontekste. Jis turi būti plataus masto sutartis e, kurioje nebūtų išleidžiami iš akių aplinkosauginiai darbo e, teisės ir kiti aspektai. Tad mūsų bendroji pozicija būtų tokia kurią ką tik pristačiau. Ir norėčiau pridurti, kad dėja turėjau per mažai laiko apie tai išsameu pakalbėti. Dėkoju. Dėkoju. Aš jums suteikiau pusantros minutės daugiau. Daugiau negu buvo numatyta. Ponas Horacijo Gvido iš tarptautinės darbo organizacijos. Jį atstovaus ponė Kleopatra Dumbija Henry. Kur jūs? Septynės minutės ir jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, gerbiami Kolumbijos ir Peru vicepirmininkai dėkoju už pakvietimą mūsų organizacijai dalyvauti. En las últimas dos décadas, inclusive con mecanismos estables. Per pastarosius dešimt metų buvo kuriami įvairiausius mechanizmais, kad būtų taikomasi ir prie tarptautinės darbo organizacijos standartų. Reikėtų pasakyti, kad tarptautinė darbo organizacija neatsakinga už tai, ar bus užtikrinama laisva priekyba konkurienos valstybėje. Tačiau kiekviena iniciatyva, kuri verčia laikytis tarptautinių darbo organizacijos nuostatų, yra sveikintina socialinis teisingumas, soc, teisingas socialinis paskirstimas pagal 2007 metų susitarimą reiškia, kad labai svarbu siekti strateginių tikslų pagal daugiašalius arba dvišalius susitarimus, jeigu tai dera su tarptautinės darbo organizacijos, organizacijos, darbo organizacijos nuostatomis. Tačiau, kai kalbama apie įgyvenimo mechanizmus, galima kreiptis į Tarptautinę darbo organizaciją dėl įvertinimo ir dėl to, kad kiek atskiri komitetai pagal 24 ir 26 straipsnius galėtų e, vykdyti stebėjimą. Yra tokios kontrolės priemonės, kurios leidžia tikrinti susitarimų įgyveninimą ir jomis yra vadovaujamas valstybėse narėse, kurios prisijungia prie tarptautinės darbo organizacijos. Laisvosios, pre, laisvųjų prekybos sutartis pasirašiusioms valstybėms ataskait metų forma yra numatoma galimybė pateikti įgyvendinimo apžvalgas. Tačiau, žinoma, reikia atsižvelgti ir į tam tikrus nesklandumus, kurie iškilo įgyvendant sutarčytis ir galima reaguoti į tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas. Aš norėčiau kalbėti apie esminius klausimus susijusius su, su Peru pasirašoma sutartimi. Aš norėčiau kalbėti apie kolektyvinių darbų sutarčių pasirašymo teisę. Kolumbija laikosi visų reikalaujamų tarptautinės darbo organizacijos ir taip pat laikosi visų konvencijų ir susitarimų dėl profsąjungų teisių, tačiau Kita vertus, reikia konstatuoti, kad prieš profsąjungos imasi brutalių spaudimo priemonių arba profsąjungos atstovai yra persekiojami. Yra įvairiausių teisinių nuostatų, į kurias būtina atsižvelgti. Pagal mūsų biuro techninės pagalbos priemonės yra įvertinami teisiniai tekstai ir tai leidžia sustiprinti profsąjungų teises ir tai dera su įvairiais pasirašytais susitarimais, pavyzdžiui, susitarimas dėl kolektyvinių sutarčių viešajame sektoriuje. Mūsų kontrolės institucijos kelia klausimą dėl uh, E, spaudimo padaryto profsąjungiečių adresu 250 išpolių prieš profsąjungos atstovus buvo užfiksuota Kolumbijoje. Taip pat techninio komiteto veikla leido užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. 2010-2011 metų E, laikotarpyje buvo užfiksuota 11 profsąjungiečių nužudimo atvejų. Kalbant apie e, e, smurtą, reikėtų sieti taip pat ir tų nusikaltelių persekėjimo klausimą. Iki šiol tik nedaug nusikaltusių asmenų buvo nubausta, ILO arba tarptautinės darbo organizacijos duomenimis konstatuota, kad per pasuosius trejus metus buvo imtasi įvairiausių priemonių, policijos tyrimų, o tuo tarpu prieš keletą metų tokių bylų sėkmingo nagrinėjimo atveju apskritai nebuvo. 2010 metų Per pirmąjį pusmetį tokių bylų nagrinimo atvejų buvo 48. Tai patvirtina ILO ekspertų komisija. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų pozityvių žingsnių teisėkuros srityje. Ir sumažėjo nužudimų atvejų, profsąjungiečių nužudimų atvejų, tačiau ir toliau tarptautinė darbo organizacija reikia tęsti savo veiklą, kad būtų sumažintas tas nusikaltimų skaičius, kuris buvo e, labai didelis 90-ame dešimtmetyje. Kalbant apie Peru, reikėtų pasakyti, kad šioje valstybėje yra laikomasi pagrindinių tarpnės darbo organizacijos susitarimų, tai yra keturių pagrindinių valdysenos sutarim, susitarimų labai svarbu užtikrinti profsąjungų koalicijų teisės įgyvendinimą ir reikėtų prisiminti, kad yra priimtas įstatymo projektas dėl darbo teisės, o vyriausybė yra reikalaujama toliau tęsti savo teisėkuros veiklą. Mūsų komisija tikisi, kad tarptautinės darbos organizacijos pasiūlymai bus įgyvendinti ir uh, tas naujas įstatymas dėrės su 97-98 metų mūsų rekomendacijomis. Tačiau reikėtų paminėti, kad labai lietai yra tyriami atvejai arba bylos susijusios su profsąjungos aktyvistų diskriminavimu profsąjungos laisvių komitete yra nagrinėjami klausimai susijęs su profsąjungų aktyvistų diskriminacija viešajame sektoriuje ir e, verslo sektoriuje. Aš galėčiau pateikti įsamės informacijos iš mūsų ekspertų komisijos veiklos. Norėčiau netrukus suteikti žodį kitiems kalbėtams, tačiau norėčiau pasakyti, kad visi pasisakymai bus pateikti visiems komiteto nariams. Jūs gausite visą informaciją. Pone Degucht, prašom. Jūs turite 10 minučių pasisakymui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ir ponė viceprezidentai, gerbiami komiteto nariai. Džiugu, kad šiandien turiu galimybę pristatyti tą susitarimą, dėl kurio dėrėjome su Kolumbija ir Peru. Tai yra esminis susitarimas svarbus visoms trims šalims. Ir tai to, to, to dokumento poveikis bus žymiai didesnis negu tik pagilinti mūsų ekonominius santykius. Nes Kolumbija ir Peru galės plėtotis ekonomiškai, už, bus užtikrintas geresnis politinis ir ekonominis šalių stabilumas. Mes dedame pastangas, kad būtų daugiau liberalizavimus, kad galėtų plėtotis ekonomika ir prekyba. Prekyba pasties išeiti šiom šalims iš ekonominių sunkumų. Šis sustarimas yra neišimtis šiuo požiūriu, nes ir kitiems taikome tas pačias taisyklės. Kai sustarimas bus įdėktas, tuomet galėsime tikėtis uh, E, žymiai reikšmingesnio darbo vietų sukūrimo ne tik Europoje. Šis sustarimas paskatins ir mūsų šalių partnerių vystimasi. Ir žymiai išauks prekyba. Apie pusę milijardo eurų bus sutaupoma kasmet abiejose pusėse, sutaupant muitų mokesčius. Tai yra puikiai perspektyva. Be kita ko, šimtų procentų bus atsisakyta E, iš abiejų, abiejų pusių taikomų pramonės produktams ir žvejybos produktams taikomų muitų. Kolumbija taip pat atsisakys, e, bus matys iš vis metų laikotarpis, per kurį Kolumbija netaikės iš ES įvežamam eksportui muito mokesčių. E, tas laikotarpis 10 metų trukme, kaip jau minėjome. 16, 60 milijardų bus sutaupyta tekstilės srityje, 10 milijardų e, alkoholio gamybos srityje ir 18 telekomunikacijų sektorėje. Kitaip tariant, e, yra daug vystimosi galimybių. Nepriklausomos studijos rodo, kad 1,3 procentas išauks Kolumbijos BVP, o Peru 0,7 procento. E, užsienio produktams išauks 150 milijardų E, muitų, sumaži, sutaupyta muitų mokesčiam 150 milijardų eurų. E, Visą tai yra ekonominiai privalumai. Atsiras naujų investicijų ir prekybos galimybių. Bus perdotos technologijos ir žinios, atsiras naujų perspektyvų ekonomikos plėtrai, padidės socialinė sanglauda. Laisva prekyba turi būti teisinga, ir abipusiai naudinga. Mes sieksime šių įsipareigojimų ir visos šalis įpareigoja laikyti šių taisyklių, numatydamos reikiamas taisyklės intelektinės apsaugos rytyje ir socialinėje bendrai aplinkos saugos rytise. Šių sisteminių taisyklių kombinacija paspės mus pasiekti nebejotinius ekonominės naudos ši ekonominė partnerystė tarp abiejų regionų žymiai sustiprės. Ši partnerystė padės atremti visus iššūkius, su kuriais galime susidurti 20-ame amžiuje. Tačiau šis sustarimas be abejo bus naudingas verslui, jis turi turėti įtakos, teigiamus įtakos visai visuomeniai. Žinau, kad dalis šių diskusijų kelia klausimus dėl to, kaip, kokia turėtų būti ES prekybos politika ir kaip ji turėtų būti siejama su išorės veiksmais svarbu, kad būtų skatinama demokratijos plėtra ir pagarba žmogaus teisėms. Galėčiau pasakyti šiandien štai ką šiuo klausimu. Vyksta dėrybos su Kolumbija ir Peru ir buvo keliamo, keliami šie klaus, klausimai. Bus siekiama didesnės socialinės sąglaudos šiuose šalyse, bus stiprinamos demokratinės institucijos, teisinės valstybės principai ir individualios laisvės bus siekiama tvarios plėtros ir demokratinio valdymo. ES sieks prisimti jai tenkančią atsakomybę ir seks, kaip savo įsipareigojimus laikosi partneriai. Mes turime paremti Kolumbiją šiuo pereinamojų laikotarpiu, ypač sprendžiant konfliktus ir ypač užkertant kelią e, konfliktams, kurie krėčia, krė, krėtė šalį iki šiol. E, Taip pat be abejo svarbu užtikrinti profesinių sąjungų žymiai didesnės teisės. Negalima pasakyti, kad sutarimas atneša naudos kažkuriam vienam regionui. Jis turi apimti žymiai platesnį sritį. E, profesinės sąjungos taip pat turi sulaukti savo naudos iš šio sustarimo. Ir apie tai galbūt daugiau galės pasisakyti viceprezidentas ponas Garson. Visai Neseniai buvo kalbama apie tai, kad šis sustarimas paskatins Kolumbijos pilietinės visuomenės plėtrą, paskatins žmogaus teisų situacijos gerėjimą apskritai. Ir žmogaus teisų padėtis padė, pagerės ne tik Kolumbijoje, bet ir kaimininėse šalise. Nes Kolumbijoje dar daug smurto, kuri kyla dėl socialinės atskirties, atskirties ir tas smurtas kyla dėl socialinės atskirties dėl didelio skurdo. Uh, E, o ekonominis plėtros skatinimas gali iš dalies padėti išspręsti šią problemą. Svarbu taip pat plėsti vystomą į bendradarbiavimą, e, kurti darbo vietas ir mažinti skurdą. Mm, šių klausimų sprendimui minėtas sustarimas turės tiesioginį poveikį. Be viso šito, e, vicepirmininkė ponia Krūs ir ponas Gerson galės patvirtinti, kad jog tų principų bus laikomasi. Visa tai yra suvokiama kaip teisiniai saistantis įsipareigojimai. Mes esame susidėrėję dėl nu, konkrečių nuostatų šiuose srityse. Norėčiau pasakyti, kad tai yra ypatingo svarbos dokumentas. Pirmiausia, susitarime žmogaus teisių įdėgymas yra numatomas besąlygiškai. Svarbu, kad būtų pasinaudota visomis priemonėmis saugant žmogaus teisę, dėgiant teisinės valstybės principus, plėtojant demokratiją. E, taip pat numatyta pagarba demokratiniams principams ir svarbiausiams žmogaus teisėms, tokioms kaip numatyta pagrindinių žmogaus teisų deklaracijoje. Tai yra sustarimo vienas iš svarbiausių elementų. Tai reiškia, kad jeigu vyriausybė pažeis šiuos susitarimus, kitos šalis turės galimybę vienašališkai ir nedelsiant, be jokių diskusijų, e, atsis, kitai šaliai nebetaikyti privalumų numatomų pagal šį susitarimą. Kitaip tariant, e, svarbu, kad visi, vis, visi šie dalykai būtų aiškiai išdėstyti ir jie yra aiškiai apibriežti. E, yra įmanoma suspenduoti susitarimą, jeigu taisyklių nesilaikoma. Mes darysime viską, kad šis prekybos sustarimas būtų įgyvendinamas kuo sklandžiau. Yra numatytos tokios nuostatos, kurios yra naudingos abipusiai. Tad komisija vaidins jai tenkantį vaidmenį, kad viskas vyktų sklandžiai. E, svarbu siekti svarbiausių tikslų, o būtent tvirtinti demokratiją, žmogaus teisų e, apsaugą ir plėtoti demokratiją. Taip pat yra numatyta tvari plėtra mūsų ekonomikos sektoriui, kad būtų kūriamos darbo vietos, naujos, kad būtų saugomos senos darbo vietos. E, taip pat svarbu numatyti standartus, jie jau yra numatyti susijęs su aplinkosauga. Prekyba ir investicijos turi padėti plėtotis abiejų pusių ekonomikai. Svarbu užtikrinti, kad tuo būtų užtikrinta ir daugia šaliai susitarimais. Taip pat yra numatytos e, procedūros, pagal kurios šis sustarimas yra saistantis. Susitarimo privalo vykdyti visos sustarančios šalis ir esant pažeidimams nepriklausomi ekspertai gali atlikti tyrimus ir galima pažeidimų konstatavimo atveju imtis nedelsiamų veiksmų pažeidimams ištaisyti. Bus numatytas priežiūros mechanizmas, kuri prižiūrės pilietinės visuomenės atstovai, abiejų pusių visuomenės, pilietinės visuomenės atstovai. Ir pilietinės visuomenės atstovai galės mus pranešti apie esamas problemas, ar jos būtų susijusios su darbo santykiais, ar su aplinkosauga, ar su kuo nors kitu. Mes visada busim pasirengę jų susirūpinimo išklausyti. Pilietinės visuomenės organizacijų atstovų pastabos turės būti skelbiamos viešai. Štai tiek yra visokių saugiklių ir jūs, manau, galėsite suprasti, kad mes tikrai stengiamės atsižvelgti į darbo teisės taisyklės, į demokratijos taisyklės, į žmogaus teisų apsaugą. Jūs galite. Jūs žinote, kad patvirtinti šį sutarimą dar turi Europos parlamentas, savo žodį turi tarti taryba. Tikiuosi, kad visi žingsniai bus padaryti kuo greičiau, kad sustarimas galės būti įgyvenintas, nes taip parems Peru ir Kolumbijos ekonominę plėtrą, tai sustiprins žmogaus teisų padėti ten ir demokratiją. Džiaugsiuosi galėdamas toliau su jumis dirbti prie šio klausimo, kuo greitesnių sprendimų. Ačiū. Dėkuoju komisarui. Dabar norėčiau suteikti žodį svečiams iš Kolumbijos ir Peru pirmiausia suteiksiu žodį viceprezidentui Angelino Garson iš Kolumbijos. Šios valstybės atstovų pakankamai daug atvyko į mūsų posėdį. Simon Kavilija, jis yra atstovų rūmų pirmininkas Kolumbijos kongreso pirmininkas ir liberaldemokratų partijos atstovas. Aš suteikiu svečiams išsakyti trumpas nuomonės. Pirmą išklausykime viceprezidento Angelino Gatson. Pirmininkė, norėčiau mm, jūsų šio to paprašyti. Juk yra ir moterų dirbančių vyriausybės veikloje. Pone Marisolas Penoza Krus, be kita ko, čia atvyko iš Perų. Ir jai reikėtų išsakyti pagarbą ir visoms kitoms, kurios e, dirba Kostarikoje, Trinidade, Tobage. Ir e, dėl to aš pirmiausiai norėčiau kad žodį pirmiausiai tartų ši nuostabi Perų viceprezidentė. Su malonumu atsižvelgsiu jūsų prašymą ir suteiksiu žodį Marisol Espinoza Cruz, Perų viceprezidentiai. Kad ir Perų delegacija yra labai skaitlinga, jo sudėtyje Joselvi Silva, tai yra prekybos ministras, e, tai yra darbo ir turizmo e, ministras, taip pat e, Pulgal Bidal ir Brando Brandes, tarptautinių santykių departamento atstovas ir taip pat ambasadorius Fernando Rojas, kuris yra ekonominių reikalų generalinis direktorius užsienio reikalų ministerijoje. Taigi, suteikiu žodį Marisol Espinoza, tai yra Peru viceprezidentė. Muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai pasisveikinti su jumis, ponė Moreira, su jumis kaip Europos parlamento tarptautinės priekybos komiteto pirmininku. Norėčiau padėkoti ponui Garson už džentelmeniškumą. Norėčiau padėkoti ir ponui Karlui Degucht, kaip priekybos komisarui, už jo pasisakymus. Tad, e, garbus parlamentarai, ponios ir ponai, su manimi atvyko, atvyko delegacija Jose Luis da Silva, taip pat ir. Uh, aplinkos ministras iš Perų, be kita ko ambasadoriaus delegacija. Ir tai rodo, kad mes prisimame savo šalyje įsipareigojimus. Tai reiškia, kad mes stengiame saugoti aplinką savo šalyje. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiuose klausimuose. Norėčiau Jums perduoti linkėjimus nuo mūsų prezidento. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų šaliai nepaprastai svarbu, kad įsigaliotų šis susitarimas. ES mūsų šaliai yra vienas svarbiausių prekybos partnerių. Tai reiškia, kad mes esame tarpusavėje susiję ne vien tik tai istoriniais ryšiais. Ir tie ryšiai toliau išaugo į bendradarbiavimą, uh, Tai taip pat reiškia, jog mes dedame visas pastangas skatinti e, demokratijos e, tradiciją savo šalyje, dalyvaudami įvairiose struktūrose, siekdami sustiprinti pagarbą žmogaus teisėm, taip pat sustiprindami ir profsąjungų teisę savo šalyje. Mes esame kelyje siekdami tvaraus augimo. Ir mūsų šalyje politika remiasi demokratinė sistema. Tai reiškia, be kita ko, kad mes savo šalyje turime tvaro ekonomikos augimą, kovojame su skurdu ir siekiame žmonėms užtikrinti ores darbo sąlygas. Kitaip tariant, siekiame e, vykdyti savo įsipareigojimus. Mūsų vyriausybės aukščiausias tikslas yra socialinė įtrauktis, e, kuri e, integruotųsi į tvarų ekonomikos augimą. Tad svarbu ne tik tai kovoti su smurtu, bet labai svarbi ta socialinė įtrauktis, kad smulkus gamintojai būtų integruoti į bendrą procesą, kad juos būtų atsižvelgiama kaip į piliečius, kaip į ūkio veiklos svarbius dalykus. Labai svarbi prekybos atmosfera, mums svarbios investicijos ir jų skatinimas. Tai pasakytina apie visus sektorius. Tai pasakytina ne vien tik tai apie pakrantės ruožus, tai pasakytina ir apie kitus regionus, be kito ko kalnų regionus, kur yra daug skurdo. Kaip jau minėjau, mes kovojame su skurdu, mes žadėjome kovoti su skurdu per savo rinkiminę kampaniją. 20 procentų skiriame lėšų šiam tikslui iš savo biudžeto ir tos lėšos skiriamos socialiniai įtraukčiai. Ši tema yra susijusi be kitako ir su sveikatos priežiūros e, paslaugomis, su socialinės politikos priemonėmis ir kitais instrumentais. Mes kalbame apie antros kartos e, kovos su smurtu politiką. Mes norime, kad žmonės patys išbristų iš skurdo, kad išbridę iš skurdo galėtų įsitraukti į produktivumo um, mechanizmus Iki 2016 metų mes esame suformulavę tikslus ir norime pasiekti, kad skurdo lygis būtų tik tai 20 procentų iki 16 metų. Mes norime, kad kaip įmanoma mažesnė visuomenės dalis kurstų. Be kitako, siekiame atsižvelgti į labiausiai pažeidžiamus visuomenės sluoksnius. ES mums suteikia galimybių unikalių galimybių mūsų smulkiems gamintojams, smulkiems augintojams ir smulkioms įmonėms. 98 procentai įmonių yra smulkios įmonės. 75 procentai, 75 procentus populacijos jie sudaro tos įmonės. Tad e, būdama savo tautos atstovė, būdama savo tautos viceprezidentė, esu ir liudininkė, liudininkė mūsų pasiekimų, Tad e, norėčiau padėkoti ir už ekonominį bendradarbiavimą su ES, dėkoju Vokietijos, Prancūzijos, Italijos atstovams, kurie mums ypatingai padėjo atsiverti per pastaruosius du dešimtmečius nes e, tas bendradarbiavimas ypatingai svarbus kavos ir kakavos augintojams. Esu tikra, kad tos technologijos, tas bendradarbiavimas, kuris buvo jiems suteiktas ir, ir galimybė patekti į tarptautinę rinką, ne tik tai padėjo išbrišti iš skurdo, bet ir leido padaryti esminės pažangos. O būtent e, tai ir yra iššūkis mūsų vyriausybei siekti pažangos. Ponios ir ponai, įsipareigojimai, jų laikosi ir mūsų šalies prezidentas. Tie pas, įsipareigojimai reiškia ir prievalės aplinkosaugos srityje, be kita ko ir kalnakasybos sektoriuje. E, su šiuo sektoriumi yra susiję ir investicijų klausimai bei du svarbus dalykai - darbo teisės aspektai ir kitas dalykas yra pagarba aplinkai ir aplinkosaugos priemonės. Mes nepasieksime savo tikslų, jeigu naikinsime aplinką. Dėl to mums reikalingas šiame kontekste bendradarbiavimas Europos Sąjunga. Vienas didžiausių mums tenkančių iššūkių yra dizaino ir prekinių ženklų klausimas. Mes norime, kad mūsų šalis būtų daugelypė, siūlanti daug galimybių, tad ir kalnakasybos rytyje norime elgtis atsakingai. Mes patvirtiname naują teisės aktą kalnakasybos srityje E, kuriuo be kita ko reglamentuojame ir mokesčių mokėjimo bei išieškojimo klausimus. Norėjau dar pakalbėti ir kitą svarbę temą, svarbę mūsų prezidentui. Tai yra e, pagarbos žmogaus teisėms skatinimas tai yra mūsų politikos vienas svarbiausių ramšių. Žmogaus teisų apsauga. Ji yra svarbi mūsų piliečiams. Mm, jis svarbi mums kaip teisiniai valstybei, kuri sugebėjo per pastarąsias savaitės apginti žmogaus teisės e, teroristinio incidento e, akivaizdoje. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba jau trejus metus mato, kaip mes laikomės ratifikuotos žmogaus teisų konvencijos. Ir mes taip pat norėjome akcentuoti tai, ką pasakė Tarptautinės darbo organizacijos atstovas. Labai svarbu, kad būtų ratifikuotos svarbios konvencijos, labai svarbios orios darbo sąlygos Tad dialogo klausimas yra nepaprastai svarbus, kai mes kalbame apie mm, darbo teisės standartus, kai mes kalbame apie profsąjungas. Tad mm, šiame kontekste sieksime daryti visokiojopos uh, pažangos. Šis susitarimas yra kitokio pobūdžio nei kiti susitarimai ar sutartys. Šiame susitarime yra dvi įpareigojančios sąlygos. Pirmoji susijusi su pagarba žmogaus teisėmis, tai yra mūsų įsipareigojimas. Ir skaidrumas, įsipareigojimas skaidrumo principams. Tai reiškia, jog visas procesas pereis per kongresą, tai yra svarbu vyriausybei, tad mes jaučiame įsipareigojimą visai procedūrai. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog esame šalis, kurioje vyksta konsultacijos, svarbios konsultacijos, be kitako ir tarptautinės darbo organizacijos konvencijų srityje. Nesvarbu, ar mūsų piliečiai gyvena e, kalnų regionuose ar kituose, jie priklauso įvairioms asociacijoms, įvairioms bendruomenėms. Anksčiau mes neturėjome tokių konsultacijų proceso, o dabar atskiri asociacijų bei bendruomenių atstovai, vietos gyventojų atstovai deda savo indėlį, išsako savo lūkesčius, kuriuos jie sieja su šiuo susitarimu. Šiuo sutarimu mes įsipareigojame parodyti, koksai svarbus mums rūšių įvairovės klausimas. Mes atitinkamą konvenciją taip pat ratifikavome, įvyko taip pat ir dialogas su vietos bendruomenėmis. Tad mums labai svarbus informacijos mainai su tomis vietos bendruomenėmis įvairiais klausimais. Taip pat norėčiau akcentuoti ir dar vieną svarbų uždavinį, tai yra kova su prekyba narkotikais. Jūs žinote, jog yra nemažai darbo, tačiau mes siekiame šio tinkslo. Mūsų prezidentas dar sėki patvirtino politinę valią. Be kito ko patvirtino ir mūsų siekių kovoti su teroristinės grupuotėmis. Na, o kova su narkotikų prekyba vyks ir toliau. Peru, Kolumbija bei ES turi bendrai veikti šioje srityje. Mes norėjome atkreipti jūsų dėmesį į kaitos procesus, į naujų e, tendencijų procesus. Labai svarbu skirti dėmesį individui, žmonėms, kai galvojame apie atskiras politikos įsritis. Mes norėtumėm, kad e, galėtumėm kalbėti visų Perų piliečių vardu, kurie tiki augimu. Tačiau augimas taip pat reiškia jo gerbiamos žmogaus teisės siekiant ekonomikos augimo. Ponios ir ponai parlamentarai, mums svarbu žengti tvirtus žingsnius siekiant iškeltų tikslų tam, kad pateisintumėm savo piliečių viltis. Dėkoju. Ačiū. Dabar išklausysime Ahelin Garson, Kolumbijos viceprezidento. Dešimt minučių jums. Gerbiamas pirmininkė. Gerbiama Peru viceprezidentė Marinol Aspinosa. Gerbiami Europos parlamento nariai. Gerbiami komisijos atstovai, Europos pilietinės visuomenės ir įvairių Kolumbijos visuomenės sluoksnių atstovai. 2010 m. gegužės mėnesį Kolumbija pasirašė Kolumbijos ir ES laisvos prekybos susitarimą. Netrukus po to pasirašymo šiam susitarimui pritarė ir mūsų parlamentas. O dabar mes diskutuojame su įvairiausiamis ES struktūromis. Ir neprašome, kad ES e, darytų nuolaidų Kolumbijai ar kad Kolumbija dėl ko nors nusileistų. Svarbu susitarti lygiaverčiams partneriams. Kadangi ekonominė nauda matoma ir ES, ir Kolumbijai po šio susitarimo pasirašymo. Ir žinoma, geros perspektyvos nusimato ir užimtumo skatinimui Europoje ir pačioje Kolumbijoje kadangi mes patys apsisprendėme pasirašyti šitą susitarimą, rodo, kad mūsų politikai stengiasi padaryti Kolumbiją stabilę valstybę. Mes pasirašėme prekybos sutartis su įvairiomis Latino Amerikos valstybėmis, iš esmės visomis Latino Amerikos valstybėmis ir Karibų jūros regiono valstybėmis. Prieš keletą dienų baigėme dėrėtis dėl sutarties su Venezuela. Taigi ši sutartis yra ne vienintelė, kadangi tokių sutarčių esame pasirašę su kitomis valstybėmis, be kitako su Kanada ir uh, siekiamės, kad būtų įgyvendinamas prekybos susitarimas ir su Peru. Taip pat įgyvendinamas, pradama įgyvendinti prekybos sutartis su Šveicarija, pradėjome diskusijas ir su Turkija. Mūsų užsienio reikalų ministrė šią savaitę buvo nuvykusi į Kiniją, Japoniją. Japoniją ir Vietnamą, taip pat tarėsi dėl galimų prekybos susitarimų. Aš pats lankiausi neseniai Rusijoje. Šio mėnesio 22-29 23 dienomis ir kalbėjusi taip pat dėl vizų režimo atsisakymo e, Turkijos piliečiams. mes su visomis Latino Amerikos valstybėmis ir Karibų jūros regiono valstybėmis siekiame spartinti ūkio augimą. Aš tikiuosi ir manau, kad Europa nepakankamai išvelgė Latinos Amerikos valstybių augimo perspektyvų ir neatsižvelgė į socialinius parametrus. Labai daug padaryta e, saugant žmogaus teises ir stiprinant demokratiją. Tai pasakytina ne tik tai apie Peru ir Kolumbiją, bet ir visas Latino Amerikos valstybės, tai pasakytina apie vyriausybės, parlamentus, valstybės institucijas ir taip pat visas visuomenės rytis, turiuomenyje darbdavius ir darbuotojus. Kolumbija iš tiesų žengia labai sparčiai į priekį. Mes dedame daug pastangų, stengiam, e, siekdami sumažinti skurdą ir nedarbą, stiprinti valstybės institucijas. Mes siekime gyvendinti stabilę politiką siekiant užtikrinti laik, žmogaus teisų laikymasi, taip pat darbo teisės nuostatų įgyvendinimo. Žinoma, mes tarėmės su darbuotojais ir kitais visuomeniais sluoksniais. Mes visiškai netoleruojame žmogaus teisų pažeidimų ir taip pat tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų. Ne viena valstybė ne, nėra tokios, kuris, taip kaip Kolumbija, susidurtų su smurto protrukiais, su uh, prekyba narkotikais ir ne viena kita valstybė nestiprina taip sparčiai demokratijos ir nesima priemonių siekdama įveikti nusikalstamumą. Mes visiškai netoleruojame žmogaus teisų pažeidimų ir tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų. Tai įpareigotos daryti visos valstybės institucijos. Ir tai ten. Tai e, veiksmai, dėl kurių ir teisėjai, ir advokatai yra patraukti baudžiamojų atsakomybėj kadangi jie taip pat galėjo būti nusikalstamo pasaulio sąjungininkai. 2012 m. pradžioje mes prieimėme įstatymą dėl kompensacijų smurto aukoms. Tokių yra maždaug 5 milijonai mūsų visuomenėje. Šie žmonės dažnai išvaromi iš gyvenamųjų vietų savo valstybės viduje. E, Tokie išpoliai buvo organizuojami ir prieš profsąjungų atstovus ir mes, žinoma, dabar įgyvendome politiką, kuri leidžia e, e, kompensuoti netektą, e, netektus, netektus, netek, netektus žemės plotus. Mes esame numatę maždaug 25 milijardų sumą tokioms kompensacijoms išmokėti. Mes tiesiog didžiuojamės Kolumbijos valstybė didžiuojamės dėl to, kad patys galime surasti kompensacinių lėšų, neprašydami jokių donorų pagalbos. Be du, 2 milijonai hektarų nelegaliai įsigytos žemės buvo nacionalizuota, atimta ir perduota ūkininkams, kadangi iš ūkininkų ta žemė buvo paimta neteisėtai apgaulės būdu, e, e, bauginant ūkininkus arba juos tiesiog nužudant. Tai darė ginkluotos organizacijos, kurios ir toliau gras, grasina, tačiau mes nesibaiminame jokių grasinimų, mes tikimės, kad tarptautinė bendryje mus parems šioje kovoje, kurioje mes neturime sukaupę patirties, mes negalime pralaimėti, tiesiog neturime teisės, kadarime turime užtikrinti taikos perspektyvą mūsų gyventojams, taip pat e, numatyti galimybę susitaikyti ir atleisti. šitiems tikslams tarptautiniu mastu yra pritariama ir mes tų tikslų griežtai laikysimės, laikysimės šio kurso ir stengsimės paversti Kolumbiją modernę valstybę. Tai reiškia, kad mes ir toliau ginsime žmogaus teises ir tarptautinės e, humanitarnės teises. Aš tai pasakau labai įsitikinęs ir pagarbiai žvelgdamas į žmogaus teisės ir kalbėdamas apie prekybos sutartis, norėčiau pabrėžti, kad mes remiam būtent tokią ekonomikos raidą, mes deriname savo teisės sistemą su amerikietiška žmogaus teisų sistema, mes dalyvaujame bendrame e, procese ir pasisakome už stebėsiną ir nuostatų peržiūrą. Visi kolegos, kurie dalyvauja šiame posėdėje, kurie galbūt buvo nuvykę į Kolumbiją, galėjo susitikti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Mes nereikalaujame besąlygiško pritarimo. Mes norime, kad būtų tiesiai išsakomas požiūris, kadangi mes nenorime slėpti savo problemų. Mes esame valstybė, kuri jau ištisus dešimtmečius buvo susidūrusi su smurto išpoliais. Daugybė žmonių buvo nužudyta, netgi milijonai žmonių buvo nužudyta arba dingo be žinios. O dabar mes toliau tęsime savo kovą su ginkluotomis organizacijomis ir stengsime stiprinti demokratiją. Dar kartą labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad mes mūsų veiksmai ir pažanga buvo tinkamai įvertinti ir tarptautinės darbo organizacijos dėl baudžiamojo persekiojimo, dėl profsąjungų apsaugos ir dėl žmogaus teisų apsaugos. Mes siekime apginti žmogaus teisų gynėjus, profsąjungų atstovus, politinių organizacijų atstovus ir visos tos apsaugos priemonės žinoma, mums kasmet kainuoja maždaug 100 milijonų dolerių. Taigi, gerbiami kolegos, gerbiami draugai, mes dėkojame už mūsų pastangų įvertinimą, mes atsižvelgėme ir vertiname kritiką, mes taip pat atsižvelgėme į tas teisės nuostatas, kurios yra suformuluotos prekybos sutartyse. Jeigu Europos parlamentas uh, norės patikrinti, kaip mes įgyvenime tas nuostatas, visada esame pasiryžę bendradarbiauti, kad siektume ne tik tai ekonominės pažangos, bet ir įgyvendinami politiką, kuri e, vertina žmogaus teisės. Mums labai svarbi palanki pažanga ir Peru, ir Kolumbijoje, ir visoje Europos Sąjungoje jeigu dėl kokių nors priežasčių nepavyktų įgyveninti šių tikslų, tai neturės katastrofinių pasiekmių, kadangi mes ir toliau plėtosime gerus santykius su ES, kad, kadangi su ES mus vienyje mūsų demokratiniai įsitikinimai, tos prekybos sutartys turėtų įgauti ir žmogiškąjį pavydalą, kad mūsų prekybos sutartys atneštų geresnę ateitį mūsų vaikams. Dėkoju svečiams. O dabar norėčiau suteikti žodį Peru ir Kolumbijos pilietys atstovams. Pone Alejandra Laika. Ji yra iš organizacijos, kuri vadinasi globalizacija ir lygiai teisiškumas. Ir ponė Tatjana Rodrygės taip pat atvyko. Ji atstovauja kitai pilietinės organizacijai. Viena iš atstovų yra iš Peru, kita iš Kolumbijos. Pradėsime nuo ponios Aleksandros. Keturios minutės. Prašau. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu darbo grupės narius, sveikinu vicepirmininkus. Aš esu pilietinės visuomenės atstovė, mes darybų procesą šį stebėjome nuo pat pradžios. Iš pradžių buvome keturios Andų valstybės pareiškusi savo interesą ir mes norime pasakyti, kad mums kelia susirūpinimą, apreptis šio susitarimo. Pirmasis susirūpinimas būtų toks. Mes nekalbame apie susitarimą tarp lygių partnerių, nes asimetriškumas tų partnerių yra jaučiamas. Tai nėra vien lygiaverčiai partneriai. Tad susitarime, manyčiau, reikėtų numatyti specifines sąlygas, kurios leistų užtikrinti, kad prekybos privalumai būtų tinkamai panaudoti, kad jie tinkamai pasinaudotų Kolumbija ir Peru. Dabar paslaugų sektorius. Čia kyla dar vienas susirūpinimas. Susitarimu skatinamos bendradarbiavimas paslaugų sektorioje, tačiau pasirinktas neaiškus modelis, pasenęs modelis. Dar iki krizės jis buvo naudojamas, o dabar, sakyčiau, daug ką reikia peržiūrėti. Šiandien Europa pati kenčia. E, čia tarptautinė profesinių sąjungų organizacija rengia įvairias akcijas jūs patys turite problemų paslaugų srityje ir turime išvengti, kad krizė nepasiektų tokių šalių kaip Kolumbija ir Peru. Jos deda didžiulės pastangas, kad galėtų žengti pirmin. Negalima ratifikuoti sutarties, kuri numato tokias sąlygas, kurios netitinka naujos susiklošiusios realybės. Neatsižvelgta visiškai į tas išvadas, kurias pateikė, pažiūrėjau, Europos centrinis bankas nes finansinių paslaugų reguliavimo pasiekmes, arba tiksliau nereguliavimo pasiekmes mes žinome. Tai štai, Europai tai yra svarbus sustarimas, tai yra taip pat labai svarbus sustarimas Kolumbija ir Peru. Tad prieš pasirašant šį sustarimą reikia jį peržiūrėti, nes reikia skubiai numatyti saugiklinės nuostatas, susijusios pavyzdžiui su finansų politika. Kadangi nei Kolumbija, nei Peru, nei Europos Sąjunga kol kas nebūtinai gali numatyti visas įmanomas pasiekmes. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau čia paminėti, ponios ir ponai parlamentarai, būtų toks. Mes nuo pat pradžių stebime šias darybas ir manome, kad tas laisvos prekybos sustarimas netitinka Europos parlamento, Europos komisijos teiktus įgaliojimus darybose. Kodėl? Todėl, kad buvo prašyta, jog nebūtų sumažintas aplinkosaugos priemonių numatytas lygis ir darbo taisyklių e, lygis. Na, o ko galiausiai pasiekta? Numatytas skirelis dėl tvarios plėtros, kur paminėtos atskiros teisės, tačiau tai dėja neapima priežiūros mechanizmo įsteigimo. Nenumatytas joks saligiškumas Pavyzdžiui, numatyta, kad atsirastų ginčių sprendimo organas, kai iškyla ginčių susijusių su aplinkosaugos klausimais ar darbo teisės klausimais. Um, tokį mechanizmą galėtų panaudoti ir pilietinės visuomenės organizacijos, ne tik vyriausybės ar profesinių sąjungų organizacijos. Kol kas dėja to nenumatyta šio susitarimo nuostatos neleidžia turėti pakankamai tvirto mechanizmo visoms šioms teisėms užtikrinti. Tad būtina peržiūrėti, kiek apsaugos priemonių numato šis laisvos priekybos sustarimas, kalbant apie darbo teisės nuostatas, apie aplinkos saugos nuostatas ir panašiai. Mes manome, kad čia reikėtų dar šį bei tą pridėti šiame sustarime ES, reikėtų paklausti, ar tikrai norima žengti žingsnį atgal šioje srityje. Mes turime laisvos prekybos sustarimą tarp e, Perų Kolumbijos ir Junktinių valstybių. Ten numatyti standartai yra gerokai aukštesni. Kai dėl darbo teisės apsaugos, tai standartai yra žymiai griežtesni. Ir taip pat egzistuoja sustarimas su Ramiojo vandenino šalimis, kur standartai taip pat aukštesni. Tad štai tie galima būtų pasakyti apie šį sustarimą. Grįžtų prie to, ką sakė ponė Spinosa Krūs, viceprezidentė. Ji kalbėjo, kad diskusijos šio klausimu yra labai svarbios. Na, be abejo, svarbu, kad nacionaliniuose parlamentuose apie tai būtų diskutuojama dėl visų prekybos aspektų, dėl paslaugų ir investicijų. Tos diskusijos yra būtinas. Dėkoju. Um, Now, Visa tai yra transliuojama internete, sako pirmininkas. Pone Rodrygės, Kolumbijos atstovė, keturios minutės. Prašau. Labą dieną. Labai ačiū, kad galime dalyvauti šiame renginyje. tvarumo poveikio vertinimas buvo užsakytas 2009 metais komisijos prašymu. Galbūt jūs galėtumėte kalbėti truputėlį trumpiau, prašo pirmininkas. Prašau, lėčiau. Tad 2009 metais Europos komisija užsakė poveikio vertinimą žemės ūkio sektoriui dėl susitarimo, mm, kuris parodė, kad mm, ūkininkų situacija komplikuosis pasirašius į susitarimą. Svarbu, kad mm, bus parduodami Kolumbijos ir Peru e, turimi gamtos turtai, tačiau labai svarbu, kad e, siekiama vieno vienintelio tikslo, kaip įmanoma mažesnėmis sąnaudomis išgauti žaliavas ir jas toliau parduoti. Bet reikia nepamiršti konfliktų mūsų šalyje, socialinių konfliktų, taip pat ir ginkluotų konfliktų. Ir būtinai tai atsižvelgti, kai mes kalbame apie tokius megaprojektus nes kvadratinėme kilometre mes turime tiek bio įvairovės, kiek jokioje kitoje pasaulio šalyje. Mes esame šeštoje vietoje pagal bio įvairovę pasaulyje. Tad iškyla labai daug klausimų susijusių su tuo. Tai yra pramonė, tai yra vartotojai, tai yra e, vandens tarša. E, Mm, įvairios priemonės kalnakasybos srityje. Ir mes matome atitinkamus projektus Peru, kaip antai Elkimbo ar kitus e, su ispanų investuotojais. Mes tikimės, kad vyriausybė suteiks informaciją ir mm, kad bus naudojamasi protingai turime teritoriją, turtingą teritoriją. 40 procentų šalies teritorijos yra numatyta kalnakasybos reikmėms. Tai ką kalbėti apie konsultaciją su mumis? Niekas net neatsiklausė vietos bendruomenių. E, be kita ko, buvo 28 žmogžudyščių atvejai šioje srityje, kadangi žmonės, tai yra vietos gyventojai, norėjo ginti savo žemę, kurioje gyvena. Vyriausybė kalbėjo apie tam tikrą hektarų skaičių, kuris bus sugražintas ankstesniems teisėtiems savininkams. Tačiau JAV, pavyzdžiui, bendrovės reikalauja 50 tūkstančių hektarų ir reikalauja atitinkamų e, kompensacijų, kurios sieks milijoninės sumas. Mes matome, koks pavojus kyla miškams e, dėl jų kirtimo, e, mes matome erozijos mastus, mes matome, kaip žmonės yra priversti išsikelti iš savo namų. Ir tai yra nustatyta tarptautiniu mastu. Žinoma, kad tai turi poveikį gyvenimo kokybei ir gamtos išteklių naudojimui. Tad e, mes matome poveikio vertinime, kurį užsakė komisija, Mes matome problemų dėl užtvankų statymo, dėl žemės ūkio paskirties plotų ir kitų aspektų. Mes matome, kad nebus sumokamos kompensacijos gyventojams ir be kitako dauguma projektų kenks aplinkai. Nepamirškime ir visuomeninių konfliktų, kurių nemažai rusena mūsų šalyse. Visą tai turės e, labai rimtų pasiekmių ir jų neatsvers ekonominis augimas, makroekonominis stabilumas. Tai turės poveikį Kolumbijos ir Perų e, kapitalui tiek tiesioginė prasme, tiek ir gamtos turtų prasme. Pirmininkas, dabar kalbės parlamentarai. Suteiksiu Pirmiausia, galimybę kalbėti šio komiteto e, pranešėjams. Tai yra pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams. Po to suteiksi kitiems parlamento nariams galimybę kalbėti užsienio reikalų komiteto nariams ir taip pat e, delegacijos su Andų bendrovę nariams. Taigi daug pagėdaujančių kalbėti ir aš turiu riboti jūsų kalbėjimo laiką. Tris minutės suteiksiu pranešėjams. Marija Adid, EPP partijos. Our experts, the panel. Narys. O po, po to suteiksiu galimybę prezidiumo nariams, mūsų svečiams pasižymėti klausimus, po to atsakyti. Mario. Ačiū pirmininkė. Programoje parašyta, kad aš tarsi turėjau, turėsiu pateikti išvadas. O aš kaip pranešėjas verčiau norėčiau pasiklausyti diskusijos ir nenorėčiau apskritai uh, naudotis tuo man sutiktų laiku ir kalbėti apie pranešimą. Ačiū pirmininkė, viceprezidentė, viceprezidentė. Norėčiau pratesti viceprezidento Garson mintį. Jisai pateikė pasiūlymą bendradarbiauti įgyvendinant susitarimą. Išklausęs ekspertų pasisakymo, suprantu, kad įgyvendinimo klausimas yra esminis elementas. Tad toks klausimas, kai mes kalbame apie svarbiausius dalykus, kaip antai baudžiamai persekiojimą, kai kalbame apie kolektyvinių sutarčių laikymasi, profsąjungų teisės, kai kalbame apie atitinkamus sektorius, Kol, Kolumbijoje tik tai 4 procentai darbuotojų dirba pagal kolektyvinės sutartis. Na, o kai kalbame apie darbo inspektorius, E, vėlgi sudėtis sudėtinga. Ar tai nebūtų tie dalykai, kuriuos papildomai į susitarimą dėl e, įgyvendinimo stebėsenos reikėtų įtraukti tam, kad būtų užtikrinta, kad įgyvendinimo prasme būtų e, eliminuojama, eliminuojamos ne nepageidautinos tendencijos darbuotojų apsaugos srityje. Labai svarbu įtraukti profsąjungas. Aš norėčiau išklausyti ekspertų nuomonės, galbūt reikėtų sukurti atitinkamus nepriklausomus konsultacinius forumus tarp socialinių partnerių tiek Kolumbijos Perų lygyje, tiek ir ES lygyje, tam, kad tokios struktūros galėtų keistis informaciją, bet kad jos būtų nepriklausomos ir stebėtų procesus. Galbūt tą galima būtų numatyti papildomai prie susitarimo. Žinoma, jeigu mes kalbame apie kalnakasybą Lenkijoje, apie gėlių augintojus Niderlanduose, apie biojėgainių statybą Vokietijoje. Ir jeigu mes e, pasteirausime, kokiomis sąlygomis norėtų jie dirbti ir kokiomis sąlygomis dirba darbuotojai Kolumbijoje ir Peru, norėčiau, kad atsakymas būtų, jie dirba tokiomis sąlygomis, kai nėra socialinio dempingo jokioje srityje. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį kitai frakcijai, liberaldemokratų metų atstoviai Katrin. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šiandien kalbėjusiems svečiams. Jų pasisakymai buvo labai įdomus. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į keletą svarbiausių dalykų. E, e, teisės į žemę gynimas yra geriau užtikrinamas teisės aktais Kolumbijoje dabar negu anksčiau. Ir man abejonių vis dėlto kelia, kad didžiosios įmonės po to, kai bus pasirašyti tie sustarimai, ims spausti tuos gyventojus, kuriems pavyko peregistruoti savo žemę. Todėl labai sunku vietiniams čiavams gyventojams atsisakyti savo žemės, savo teritorijų, persikelti iš jų. Todėl labai svarbu vyriausybei imtis atitinkamų veiksmų, užtikrinant sąžininką e, prekybą. Todėl uh, reikėtų pagalvoti, kas atsitiks, jeigu tų nuostatų bus nesilaikoma ir kokios pagalbos reikėtų e, e, Kolumbijos vyriausybei, kad vyriausybė galėtų e, užkirsti kelią tokiai didelių, didelių įmonių savivaliai. Taip pat vandens teisė ir aplinkos tarša kelia labai didelių abejonių. Mes dabar taip pat galvojame ES, kiek turėtų prisidėti prie taršos mažinimo ES, o šiame kontekste taip pat reikėtų pagalvoti apie bendrovių indėlį. Mes neturėtume kalbėti tik tai apie iškasenų išgavimą ir jų pristatymą į ES. Reikėtų padėti ir vietos įmonėms, kad jos sukurtų papildomąją vertę perdirna, perdirbant e, vietinės žaliavas ir kad būtų sukurta nauda vietos gyventojams. Aš turiu daug abejonių dėl šitos sutarties. Aš norėčiau, kad būtų atsakyta į mano nuogastavimus ir abejonės. Dėkoju kolega Zaradė. Atsir frakcijos vardu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti komisarui Degucht už jo dalyvavimą posėdėje vicepirmininkams Garson ir Krūs. Taip pat dėkuoju už jų pasisakymus. Be abejo, svarbu atsižvelgti į visus dalykus, kurie kelia susirūpinimą. Mano frakcija diskutavo apie šį dokumentą. Žinome, iš to galime daryti išvadą, kad daugiau yra pozityvių galimų pasiekmių negu negatyvių. Tad mūsų požiūriu šis laisvos prekybos sustarimas turi atverti erdvę mažų vidutinių įmonių plėtrai. Tai turėtų būti labai svarbus žingsnis pirmin. Šio sutarimo dėka bus galima sukurti abiejose pusėse nemažai darbo vietų ir mes manome, kad tai padės siekti geresnės konvergencijos susijusios su socialiniais standartais, aplinkos saugos standartais ir darbo sąlygų standartais. Mes manome, kad tai būtų puikiai priemonė stabilumui, klėstėjimui skatinti bei bendradarbiavimui, pagrindas bendradarbiavimui kitose regionuose. Panašus sustarimai galėtų būti sudaromi ir su kitomis vietomis. Šis laisvos prekybos sustarimas būtų naudingas. Na, o kalbant apie ką kitą, galėčiau pasakyti štai ką, aš suprantu ir esu tikras, kad mes diskutuojame su demokratiškomis valstybėmis, su valstybėmis, kurios išgyveno sunkius laikus, skausmingus laikus, tačiau dabar joms vadovauja demokratiškai išrinktos institucijos, stengiamasi tinkamai susidoroti su visais iššūkiais ir stengiamasi daryti viską, kad pagerėtų gyvenimo sąlygos tose šalyse. Esu įsitikinęs, kad turime dirbti toliau su savo partneriais, su Kolumbija ir su Peru tai turi būti mūsų lygiavertės partnerės, suverenios partnerės. Ir aš manyčiau, kad būtent toks požiūris šiuo metu būtų pats geriausias, jo reikėtų laikytis. Tačiau dar viso savo laiko nesunaudoju, tad norėčiau trumpai apibendrinti. Aš pats ir mano frakcija pozityviai vertiname šį prekybos sustarimą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos atstovas Šosi Bovė. Jo paties nėra, jį pavaduoja kolega. Dėkoju. Na taip, sutaupė laiko kitas kalbėjęs kolega ir aš norėčiau pasakyti štai, kad daug buvo kalbėta apie žmogaus teisės ir profesinių sąjungų teisės, tad negryšiu prie šių dalykų, net jeigu tai yra ypatingai svarbus aspektai. Suprantu jūsų, ponė komisarė, labai tvirtą įsipareigojimą užtikrinti, kad visos tos priemonės, kurios bus įtrauktos į sustarimą dėl pagarbos mūsų minėtoms teisėms, e, kad tos nuostatos būtų tinkamai gyvendintos. Tačiau komisija dėja negali būti labai patikima šiuo klausimu, nes mes žinome, kad Kolumbijoje nužudimų buvo daug ir tuomet komisija netgi atsisakė atlikti tyrimą. E, aš net nekalbu apie tai, kad sustarimą buvę galima suspenduoti. Tiesiog komisija net tyrimą atlikti atsisakė dėl galim, galimo sustarimo suspendavimo. Tad aš norėčiau paklausti, o kas garantuos, kad komisija patikimiau elgsis ateityje negu elgėsi iki šiol? Dėl paties sustarimo turiu klausimų Kolumbijos ir Peru atstovams. Pirmiausia, kaip jūs ketinate tvarkyti su tuo faktu, kad Europa galės eksportuoti pieno, kai kurios žemės ūkio produktus. Ir dėl to jūsų šalyje smulkiems ūkininkams gali iškilti sunkumų. Tai buvo sunkus darybų klausimas, o kaip, kaip galiausiai jis išsisprendė? Dėl paslaugų sektoriaus. Jūsų srityje paslaugos liberalizuojamos, vandens, telekomunikacijų paslaugų įmonių veikla liberalizuojama. Ir štai dabar didžiosios ES įmonės atėjusios į jūsų šalių rinką nebūtinai užtikrina tinkamą visuotinių paslaugų teikimą. Ką ketinamėte daryti, kad padėtis keistųsi ir kad jos imtųsi šios misijos? Ir galiausiai dėl finansinių paslaugų. Buvo pateikti aiškų siūlymai ir čia noriu klausti jūsų komisarė, ką darysite arba kaip Europos komisija elgsis, kad būtų galima užkirsti kelią galimiems toksiškiams produktams, su kuriais yra, su, iš, kad jos nepatektų pas mus iš šalių, kurios, su kuriomis pasirašomi laisvos prekybos susitarimai. Finansinis paketas yra svarbus dalykas, tuos toksiškus, kaip jau aš juos vadinu, elementus svarbu iš jo eliminuoti. Ką ketinate daryti šiuo klausimu? Dėkuoju. Um, on behalf of the European United Left, uh, Helmut Scholz. Uh, Helmut Scholz. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui ir viceprezidentams ir kitiems šios diskusijos dalyviams už galimybę susivokti šiuose sudėtinguose klausimuose. Šitas didžiulis susidomėjimas rodo, kad baimės ir abejonės ir yra pagristos, kadangi labai reikalinga informacija iš visuomenės, iš e, nevisybinių organizacijų. Ir aš manau, kad parlamentas turi labai rimtai pagalvoti, kokia galimybė įgyvendinti šitas naujas vyriausybių strategijas ir Peru, ir Kolumbijoje, strategijos, kurios numato sąskaitų suvedimas su praeitimi. Todėl reikėtų labai aiškiai, skaidriai veikti ir mes taip pat turėtume paklausti komisijos, ką mes galėtume nuveikti. prieš e, apsispręsdami dėl sutarčių ratifikavimo atsižvelgdami į pilietinės visuomenės nuogastavimus. Žmogaus teisų klausimai buvo minimi, bet to buvo kalbama apie profsąjungų teisę, taip pat darbo teisę, žurnalistų galimybės e, nušviesti padėti šalyje. Yra įvairiausių klausimų, tačiau reikia ieškoti atsakymo, kaip išspręsti šias problemas svarbu, kad mes pripažindume, jog Peru ir Kolumbija yra lygiaverčiai ES partneriai. Taigi mes ES turėtume pati savo atsakyti klausimą, kaip traktuoti šitas valstybės. ką mes turėtume pasakyti Graikijos profsąjungų atstovams? atstovams, kurie susidurė su krize ir kokį pasiūlymą pateiksime Peru ir Kolumbijos profsąjungos aktyvistams, kaip e, išspręsti kylančius iššūkius. Taigi mes turime atsižvelgti į e, ekonominę verslo pasaulio tikrovę Kolumbijoje ir Peru ir taip pat Europos Sąjungoje. Mes taip pat turime prisiminti, kokia realybė centrinėje ir rytų Europoje, Graikijoje ir kitose valstybėse ir tik po to galima kalbėti apie informacijos pas, pasikeitimą ir taip toliau. Aš puikiai suprantu, kad laiko yra nedaug kalbėti, bet vis dėlto norėčiau pasakyti, kad mes Šiuos klausimus sprendžiame konkrečiame laike ir konkrečiomis sąlygomis. Mes puikiai suprantame, kokias teises reikia užtikrinti vargingiems gyventojų sluoksniams, čia buvėms ir vis dėlto turime pripažinti, kad parlamentas dar nėra galutinai apsisprendęs dėl šitų sutarčių ratifikavimo. Prieš suteikdamas kitiems komiteto nariams žodį, aš norėčiau suteikti žodį Ignacio Salafranco, užsienio reikalų komiteto pirmininkui. Algunos, eh, algunas consideraciones y una... Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai pateiksiu keletą pasvarstymų, o po to užduosiu klausimą komisarui. Susitarimus reikia matyti bendrame kontekste. Pirmieji susitarimai, kurie buvo sudaryti tarp tuo metinių Europos bendryjų ir Latino Amerikos šalių labiausiai e, telkėsi ties vystomąją pagalbą, kiti ties techninę pagalbą. Trečiosios kartos susitarimuose daugiausiai buvo kalbama apie ekonominį bendradarbiavimą ir demokratijos skatimą, o ketvirtosios kartos susitarimuose kalbama apie mūsų prekybos tarpusavėje liberalizavimą ir apie demokratijos įtvirtinimą. Kiti susitarimai su Meksika ir Čile, kurie buvo sudaryti, rodo, jog rezultatai puikus. Pagerėjo dvišaliai santykiai, taip pat išaugo ir BVP. Ženkliai išaugo abiejose šalyse. Tad to paties galime tikėtis ir Kolumbės bei Perų atžvilgių. Tačiau Kolumbija ir Perų turi turėti galimybių žaisti pirmoje lygoje e, tarptų šalių, su kuriamis es jau yra sudariusi sustarimus. Antras dalykas. Mes kalbame apie sustarimus tarp lygių partnerių. Mes kalbame ne apie malonę iš ES, mes kalbame apie lygius partnerius. Tačiau Pone pirmininkė, mes matome tam tikros asimetrijos. Europoje ir Latino Amerikoje mes matome e, skirtingus e, laikotarpius. Mes kalbame apie šimtaprocentinį liberalizavimo lygį be jokių e, saugiklių, bet kai mes kalbame apie demokratijos saugiklį, norėčiau priminti, kad jis yra priemonė, kuri nėra taip gerai išvystyta kaip ankstesniuose susitarimuose. Labai svarbu, kad visos 27 ES valstybės pasirašytų sustarimus. Ir ne man sakyti Lotynų Amerikos bičiuliams, ką reikia daryti, kas yra gerai demokratinėse visuomenėse, kuriuose yra laisvai renkami parlamentai. Uh, kurie atstovauja įvairiems interesams, bet Latino Amerika turi pati suprasti, kas jai yra svarbu. Vis dėlto neturėtų būti taip, jog dėl susitarimų ES reputacija pablogėtų. Parafi... Po parafavimo, susitarimų parafavimo praėjo dviejai metai. Ir akivaizdu, kad e, per šiuos dviejus metus vilkinimo nebuvo pakankamai pasinaudota sustarimų teikiamomis galimybėmis. Dėkoju. Dabar išklausime EPP frakcijos nuomonę, išklausime kitų frakcijų nuomonę, dabar socialistams žodis. Jis yra sveikinus vykęs į šį komitetą, nors yra jo narys. Ponas Hovit, dėkoju. Sveikinu vice prezidentą Garsoną, ačiū tik, kad mes mėgstame jūsų šalį, jūsų žmonės yra puikūs, mes pritarėme jūsų siekiu, e, nesiekite su šalį klėstėjimo ir plėtros. Man atrodo, sausį buvo nužudyti trys profesinių sąjungų atstovai. Moristo Redondo ir daugelis jo bičiulių buvo kankinami, mušami, dar sausio 9 dieną. Kariuomenės atstovai juos užpuolė, tuo tarpu jie vyko į darbą. 2900 atvejų yra dokumentuose užfiksuota, kaip buvo nužudyti profesinių sąjungų atstovai. Ar jūs galite šiandien teikti, kad Kolumbijoje laikomasi tarptautis darbo organizacijos nuostatų? Pone Degucht, jūs sakėte plenarinio posėdžio metu, kad jūs e, stebėsite, kad įmonių vadovai Kolumbijoje nebūtų šnipinėjami ir kad būtų tinkamai užtikrinamos žmogaus teisės. Aš norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė sugebės pagal šį sutarimą Kolumbija būti patikima, partija, e, patikima partnerė mums. Ką jūs atradote tyrimo metu, ką e, sako žmogaus teisių komisaras šiuo klausimu. Regis jis tvirtino, kad šnipinėjimas įmonių vadovų tęsiasi. Ponas Garson, priešingai negu jūs, sakė, kad net jeigu bus kad net jeigu ir nebus ratifikuota šis pasitarimas, mes e, ir toliau galėsime plėtoti daug draugiškus santykius tarp ES ir Kolumbijos ir Peru. Labai skiriasi vyriausybės pozicija ir pačių profesinių sąjungų atstovų pozicijos dėl to, kokia yra profesinių sąjungų padėtis jūsų šalyje. 90. E, buvo pasirašyta Teisų konvencija 97 tarptautinės darbo organizacijos. Ir 90, nuo 93 iki 98 procentų atvejų, kai nutinka išpoliai prieš profesinių sąjungų atstovus, tai įvykiai net netyriami. Ką galėtumėte pasakyti šiuo klausimu? Supraskite, kad kai žudomi profesinių sąjungų atstovai, kad kai pažeidinėjimos žmogaus teisės, tai tų pažeidimų atvejs išaugo 2 procentais, tad manyčiau, kad e, pirmiausia reikia surasti tuos nusikaltimų autorius ir juos nubausti, nes žmonės siekia atsimti savo žemės, jie nori dirbti. Ir Europos Sąjungoje įspūdį padarys e, žmogaus teisų padėtis Kolumbijoje tik tada, kai žmonės atsims savo žemės, kai už tai nebus žudomi. Dėkoju. Jorgen Kliūtė turi žodį. Jis net taip pat nėra šio komiteto narys. Ačiū. Pirmiausiai dar kartą norėčiau pabrėžti tai, ką ką tik pasakė kolega Žaliųjų frakcijos. Nesikartosiu, bet kai mes kalbame apie bendrąjį mūtų lengvatų uh, sistemą. Buvo nustatyta pažeidimų ir šį, šią sistemą komisija galėjo sustabdyti jo taikymo ir tai, kad tai nebuvo padaryta, yra rimtas klausimas susijęs su, su ES e, patikimumu, kaip e, ateityje būtų elgiamasi tokiais atvejais. Pone Degu, kaip jūs užtikrinsite, kad e, nepasikartotų tokie dalykai ateityje, galbūt e, reikėtų kitaip reaguoti, kai bus daromi išvardinti žmogaus teisų pažeidimai. Antras dalykas, apie kurį kalbėjo ponas Garson. Teisė į žemę, kuri buvo neteisėtai atimta ir jos gražinimas sveikintinas dalykas. Aš su opozicijos atstovais, su pilietinės visuomenės atstovais apie tai kalbėjo, kalbėjau. Tačiau buvo sugražinta žemė e, vyriausybei, ne ta, kuri buvo iš tikrųjų pagrobta apie 500 tūkstančių sklypų turi būti sugražinta, iš jų gražinta tik tai 11 tūkstančių sklypų e, vadovaujant vyriausybei Santos. Tad kaip pasiekti tą skaičių? Na, o dar vienas dalykas, aukščiausias Kolumbijos teismas ir mes priimame tą domen, pradėjo štai tokį procesą svarstyti žmogaus teisų pažydimo klausimus, tačiau mums kyla nerimas. Kolumbijos prezidentas Santos labai smarkiai kritikavo minėtą teismą, tad kyla klausimas, kokių pasiekmių tai turės ir kaip reikėtų tai interpretuoti, jeigu e, vadovas, valstybės vadovas kritikuoja tokio aukščiausiojo teismo darbą. Dėkoju. Sorry. And finally, Mr. Willy Meyer from the GUE Group. Ir GUE frakcijos atstovas Meyer. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas viceprezidentė Garson. Bendro vizito metu Aš kalbėjau ir prezidentui Santos išsakiau savo nuomonę dėl šio susitarimo. Mes pasisakome prieš ir apie tai kalbėjau anksčiau. Aš minėjau dvi priežastis. Pirma, pritariu pilietinės visuomenės atstovams, kad šiuose sutartyse neatsižvelgiama į asimetriją. Jungtinių tautų programos duomenimi 129 vietoje yra Kolumbija po aplenkia tik tai Haiti ir Angola pagal skurdą. Kanados, Europos, Šiaurės Amerikos valstybių įmonės intensyviai dirba šioje valstybėje ir stiprina tą pusiausvyrą ir žinoma gilina pusiausvyrą uh, uh, disproporcijas e, žemės valdymo srityje. Šitie susitarimai nusuks visą vystimąsi netinkamą kryptimi. Šitas disbalansas bus ne tik tai bus pašalintas, bet ir padidinta asimetrija, kadangi tarptautinės įmonės toliau skatins tą neligybę Mes apie tai kalbėjome su Kolumbijos viceprezidentu, kalbėjomės ir apie pilietinės visuomenės stiprinimą ir kalbėjome taip pat apie žmogaus teisės e, klausimus. Kol kas e, profsąjungo atstovais, e, moterys, čia buviai, jų nuomonė nereikėtų ES pasirašyti šio susitarimo. Žinoma, Latino Amerikos valstybės pačios turi apsispręsti, tačiau galbūt reikėtų pagalvoti apie referendumą. Ir tuomet paaiškėtų, ar visuomenė pritarė tokioms sutartims. Jeigu vyriausybė nesikonsultuoja su visuomenė, neužtikrina pakankamos skaidrumo, tai negalima sakyti, kad apsisprendė visuomenės Peru arba Kolumbijoje. Tai rodo, kad sprendimą priėmė tik tai vyriausybės. Žinoma, yra įvairiausių samprotavimų. O aš manau, kad ES neturėtų ratifikuoti šių sutarčių ir to paties neturėtų daryti ir kitos valstybės narės. PP. Ponas Tašanė, PP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tik tai nedidelis komentaras, nes matau, kad kairieji komentuoja labai stipriai, tad aš turėčiau pareikšti savo tvirtą paramą šiam laisvos prekybos sustarimui, nes aš esu įsitikinęs. Noriu e, tuo, kad nusipelno sveikinimų Peru ir Kolumbijos vyriausybės už padarytą pažangą, nes ta pažanga per pastaruosius keletą metų buvo ypač reikšminga ir teisinga kryptim. Esu įsitikinęs, kad šis sustarimas padės paspartinti situacijos gerėjimą, padidės e, gyvenimo standartai, padidės socialiniai, ekonominiai standartai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad yra svarbu, kad būtų užtikrinama tinkama sanglauda visuomenėje. O šiaip norėčiau pareikšti paramą šiam sustarimui būtent dėl šių priežasčių. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū. Na, paprastai aktyves, aktyviau savo norį reiškia opozicija. Na, o jūs buvote gana nuoseikus. O dabar leis išklausymė atsakymus į užduotus klausimus ir pastabas. Tad pirmiausia, noriu kreiptis į poną Adrian Vandenhoven kad galėtų atsakyti į klausimus ir pastabas. Laiko nedaug. Trys minutės. Tikrai nedaugiau, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti ponui Hovitui. Aš savo pranešime nesakiau, jog tikėjausi ar tikiuosi, kad, kad visos 27 ES narės e, pritar šiam sustarimui. Tačiau aš manau, kad svarbu, kad visu, visos 27 valstybės narės ir Kolumbija ir Peru e, turi laikytis prisimtų įsipareigojimų, kurie išplaukia iš tarptautinių sustarimų, dvišalių sustarimų, ar tai apimtų prekybos rytį, ar aplinkosaugos, ar kokią nors kitą. Kitas dalykas, kurį pabrėžiau, buvo štai koks. Aš tikiu, jog ES turi nuspręsti imtis veiksmų E, Kolumbijos ir Peru atžvilgių. O Peru ir Kolumbija ES atžvilgių, kad būtų laikomasi visų susitarimų, visų skyrių to susitarimų, prekybos ir kitų. Šios vyriausybės nuolatos turi konsultuoti su socialinių partnerių atstovais prieš imdamosi veiksmų, kad būtų galima tinkamai pagrysti, ar prekybos požiūrių ar tvaraus vystimosi nuostatų požiūrių tie veiksmai buvo tvarūs ar ne. Eduardo Esteves turi galimybę atsakyti. Prašau. Sí, muy brevemente, señor presidente. Eh... Taip, pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausiai, pasakysiu, jog nebejoju gerais ketinimais ir gera valia. Mes kalbame apie struktūras, kurias pažįstu metų metus. Ta galiu pasakyti ir prezidentui Garson. Bet mes remiamės faktais ir statistika. Mm, bet uh yra tam tikrų dalykų, į kuriuos statistika nesugebėjo atsižvelgti. E, ir turiu galvoje kai kuriuos susitarimo aspektus. Išaugęs BVP nebūtinai užtikrins, kad žmonių gerovė padidėjęs. Nes dėja arba laimiai Latino Amerikoje per pastaruosius metus BVP augo netgi greičiau nei Europoje arba JAV, bet to nepajuto žmonės. Tai yra paskirstimo neligybės problema. Ir tai pasakytina ne tik tai apie Kolumbiją ir Peru, tai pasakytina apie visą Latino Amerikos kontinentą. Politika, kuria vadovaujamasi ir kuria bus sustiprinta uh, kuri bus sustiprinta susitarimu, ji negins piliečių interesų. Mes nebejojame Peru ir Kolumbijos vyriausybių gerą valią, bet tikrovė atrodo kitaip. Dėkojame toliau Rasijo Gvido. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į tris klausimus. kontrolės. ILO, Tarptautinės darbo organizacijos e, vykdoma kontrolė. Priminsiu Tarptautinės darbo organizacijos inspektorių ataskaitas, kuriuose konstatuojama ir ne tik jų ataskaitose, bet uh, taip pat ir profsąjungų ataskaitose 2771, o taip pat dėl konvencijos 9787. Tose ataskaitose kalbama apie profsąjungų atstovų persekiojimą. Taip pat kalbama apie darbo garantijų klausimus, apie kolektyvinės sutartis. 2011 m. lapkričio gruodžio ataskaitose komisija palankiai vertina teisės akto išleidimą, pagal kurį sustiprinamos kolektyvinės sutartys ir pagal kurį yra numatomos laisvės atėmimo bausmės, jeigu pasirašomos kolektyvinės sutartys neįtraukus jas profsąjungų atstovų. Kitas dalykas yra išaugęs darbo inspektorių skaičius. TDO gali konstatuoti, kad yra įvardėjami konkretus darbo inspektoriai. Be kita ko reikėtų prisiminti ir tai, kad tarptautiniu lygiu yra ekspertų komisija, mm, kuri yra atsakinga už tai, kad būtų konsultuojamasi tvirtinant teisės aktus su vietos gyventojais. Tad e, tai nėra vien tik tai geros valdysenos klausimas, tai be kita ko yra ir techniniai klausimai tam, kad e, darbdaviai laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Toliau, kitas dalykas susijęs su TDO ir statistika apie žmogžudystės bei smurto išpolius. Ekspertų komisija per posėdį lapkričio mėnesį priėmė domėn vyriausybių išplatintą informaciją kuri rodo, jog mm, yra priimta vis daugiau sprendimų e, jeigu e, buvo persekiojami profsąjungų atstovai, mm, Tačiau skaičiai, kurie yra pateikiami įvairių organizacijų, skiriasi ir tie skirtumai yra akivaizdus. Nusikaltimų skaičius prieš profsąjungas buvo e, vertintas, tą darė TDO, tą darė komisija. Ir buvo priimta išvada, jog nepakankamai kovojama su nusikaltimais padarytais profsąjungų atstovams. Viceprezidentas Marisol Despinosa, penkias minutės. Muchas gracias, señor presidente. Atsiprašau, viceprezidentė. Aš labai atidžiai klausiausi visų pasisakiusiųjų ir pasižymėjau pastabas. Mes dar kartą norime patvirtinti, kad laikysimės visų įsipareigojimų ir skaidriai dirbsime mūsų vyriausybėje įgyvendindami šią sutartį. Mes esame teisinė valstybė, demokratinė valstybė, Suprantama, kad kai kurie parlamento atstovai išreiškia susirūpinimą dėl darbo teisės aspektų. Mes pripažįstame, kad šioje srityje taip pat turime įgyvendinti tartunės darbo organizacijos konvencijų nuostatas. Vyriausybė yra gavusi šios organizacijos rekomendacijas ir iš karto suteikė daugiau įgaliojimų darbo ministerijai. Anksčiau darbo ministerija atliko tarsi stebėtojo vaidmenį, kai iškildavo konfliktų darbo teisės rytyje. Dabar ministerija turi platesnius įgaliojimus. Mes taip pat norime stiprinti darbuotojų teises, ne tik tai mūsų Prezidentas tai pabrėžė savo rinkiminėje kampanijoje, bet ir mes, vyriausybė, matome, kad šie aspektai labai svarbus ir tarptautiniai darbo organizacijai ir mes stengsimės, kad tos nuostatos būtų įgyvendinamos mūsų e, verslininkų. Mūsų aplinkos ministras e, taip pat dalyvauja šiame posėdėje atsižvelgsime į aplinkosaugos aspektus. Alejandra Alaisa minėjo finansų klausimus. Taip pat buvo kalbėta apie vandens problemas, taip pat kitas paslaugas, elektros tiekimą, dujų tiekimą ratifikuojančią sutartį vyriausybė imasi garantijų už tai, kad bus laikomasi darbo teisės ir kad būtų e, užtikrinamos pagrindinės paslaugos gyventojams. Mes e, bendradarbiaujame su mažais kakao gamintojais. Pierre Makolini firmos patirtis tai labai gerai įrodo Visą tai atspindi mūsų pastangas, būtent, kad ir mūsų gamintojai įveikė tarptautines e, sienas ir mes, žinoma, matome tą puikų pavyzdį šokolado gamybos srityje. Jūs neišnaudojate viso savo e, kalbėjimo laiko ir galėčiau tada suteikti šitą likusį laiką kitiems Peru delegacijos atstovams. Taigi dvi papildomos minutės. Ponas Dasilva. Labą dieną visiems. Ačiū, ponė pirmininkė, už tas dvi papildomas minutės. Kai dėl Peru. Šis laisvos prekybos susitarimas mums yra puikiai proga, kurią turime stverti nemastydami. Tai yra puikiai proga skurdžiai gyvenantiems žmonėms, kaip Teisingai minėjo ponas pirmininkas, tai padės skurdžiausiai vienantim žmonėms eksportuoti savo produktus, pavyzdžiui, kakavą į ES. Mes matėme, kaip eksportas tapo mūsų ekonomikos varikliu. Pavyzdžiui, pernai pridėtinė vertė reikšmingai išaugo eksporto, jį išaugo gal 32 procentai žemės ūkio produktams. Tai reiškia, kad tūkstančiai perų gyventojų, kurie neturėjo darbo, dabar sėkmingai dalyvauja gamyboje ir eksporte. Taigi dabar ES turi progą paremti šį vystimasi. Skurdžiai gyvenantis žmonės mūsųse gyvena ne taip, kaip skurdžiai gyvenantis europiečiai. Jūsų skurdžiai mūsųse būtų vidutinės klasės atstovai. Ir įsivaizduokite, ka, kaip svarbu yra tai, kad daugelis mūsų visuomenės žmonių eksporto dėka dabar pagaliau turi darbą ir gali oriai gyventi. E, toksiški finansiniai produktai patenka iš Europos į Peru, tačiau neišsigaskite, Peru turi labai tvirtą bankų sistemą ir vieną iš stabiliausių bankų sistemų pasaulyje. Kai krizė supurtė Europą ir Junktinės valstijas, jokia finansų institucija Peru nenukentėjo, kadangi egzistuoja labai griežtas kontrolės mechanizmas ir finansų sektorius griežtai kontroliuojamas. Taip pat norėčiau paminėti ir tą faktą, kad šis laisvos prekybos susitarimas galėtų būti pateiktas ir kongresui. Laisvos prekybos susitarimą nagrinės Perų kongresas, jis buvo išrinktas prieš 7-8 mėnesius, ten be kita ko mūsų visų bendrijų atstovai dalyvauja, skaitant ir čia buvių atstovus. Dėkoju. Turime dar 90 sekundžių, sako pirmininkas aplinkos saugos atsovams suteiksime žodį iš perų. Ačiū, ponė pirmininkė. 60 sekundžių man užteks. Tiesiog norėčiau e, patikinti pasisakiusiuosius, kad mūsų egzistuojantis aplinkos saugos standartai yra aukšti. Šių e, sustarimą reikia matyti bendresnėme ekonomikos kontekste. Peru norėtų, kad aplinkos saugos standartai ir toliau būtų kuo aukštesni mūsųse, nes mūsų gyventojai tuo būdu galės naudotis tą konstitucijos nuostatą, kuri sako, kad visi turi teisę mūsų šalyje gyventi sveikoje aplinkoje. Ministerija buvo sukurta, kurią aš vadovauju prieš trejata metų. Mes turime numatę kontrolės sistemą, kuri leido pagerinti aplinkos saugos standartus. Numatėme ribinius dydžius, kurių nevalia viršyti. Ir buvo imtasi visai lė priemonių siekiant užtikrinti kuo švaresnę aplinką Peru. Kai dėl konfliktų, be abejo, jų yra perų visuomenė, bet tai normalu. Tačiau vyriausybė išklauso visų suinteresuotų pusių ir tais konfliktais naudojasi tam, kad būtų galima žengti pirmin. Tai yra svarbiausia mūsųse. Mes pripažįstame teisę į galimybę naudotis vandeniu kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių. Būtent dėl to mūsų šalies prezidentas paprašė, kad būtų priimtas daugia šalis susitarimas, uh, kuris būtų pasirašytas ir su pilietinės visuomenės atstovai, tai, atstovais. Tai yra sustarimas dėl vandens. Mes manome, kad vanduo yra gyvybę užtikrinantis elementas, būtent dėl to vyriausybės įpareigojo vandenį saugoti. Dėkoju. Mm, delegation. Dėkoju, suteiksiu žodį Joseluis Silva iš prekybos ir pramonės ministerijos. O dabar pereikime prie Kolumbijos atstovų, pono Gerson, penkios minutės o paskui teiksime dar papildomų minučių Kolumbijos delegacijai. Prašom. Señoras y señores, <clears throat> yo haría aquí algunas propuestas. Gerbiamas pirmininkė, aš norėjau pas, išsakyti keletą pasiūlymų. Kaip būtų galima e, paspartinti šio uh, šios laisvos prekybos sutarties e, tvirtinimą ir kaip būtų galima labiau įtvirtinti žmogaus teisės ir pagerinti aplinkosaugos e, aspektus. Kolumbijos vyriausybė ir Europos parlamento atstovai, taip pat ES valstybių, vyriausybių atstovai turėtų bendradarbiauti, skatindami investuoti į Kolumbiją. Ir kad tos e, įmonės taip pat imtųsi socialinės verslo atsakomybės ir kad įgyvendintų tą gerąją praktiką sukauptą darbdavių ir darbuotojų santykių srityje. Mes neseniai pasirašėme sutartį su Šveicarijos įmonė, kuri investuoja į Kolumbijos verslą. Ir ten toje sutartyje yra numatyta nuostata laikytis žmogaus teisų ir verslo sąžininkų ūkininkavimo nuostatų. facilitar que los trabajadores crearan el sindicato. Carrefour taip pat eh, bendradarbiavo su nacionalinės profsąjungomis ir galvoja, kaip įsteigti atitinkamą profsąjungų padalinį. Mes Kolumbijos vyriausybė esame pasirengusi toliau žengti pažangos, paieškos keliu. Reikėtų prisiminti ir kitas valstybės - JAV, Kanadą, Azijos regiono valstybės, kurios taip pat imasi, imasi verslo investicijų veiklos Kolumbijoje. Ne tik tai kolega Gydo atvykęs yra susi, į, į šį susitikimą, taip pat ir darbuotojų atstovai, taip pat uh, Amerikos profsąjungų asociacijos atstovas ir mes Taptautinė darbo organizacijai pasiūlėme, pasiūlėme įsteigti atskirą komitetą, kuris analizuotų padėti, kaip yra laikomasi profsąjungos organizacijų reikalavimų ir taip pat, kad būtų tyriami darbdavių veiksmai dėl žemės gražinimo Kolumbijos gyventojams. Reikia prisiminti, kad žemė atimta iš ūkininkų valstiečių buvo smurto ir ginklo pagalba ir žemė turi būti gražinta, nepriklausomai nuo to, ar bus gražintas vienas hektaras daugiau ar mažiau vyriausybė labai svarbu parodyti politinę valią, atimant iš neteisėtai žemę įsigijusių asmenų ir gražinant ją e, teisėtėms savininkams. Vyriausybė priėmė atinkamą žemės sklypų gražinimo programą ir taip pat numatė e, paramą aukoms Jeigu mes kalbėtume apie kokį nors kolektyvinį kompensacijų išmokėjimą, tai turime pasakyti, kad stengiamės nedaryti jokių nuoladų, kitaip visas tas procesas taptų e, katastrofa. Taip pat norėčiau pasakyti, kad diskusijos žmogaus teisų e, klausimų neturėtų būti vykdomos atsietai nuo jungtinių tautų organizacijoje vykstančios diskusijos. Kitais vis tarptautinėme kontekste žmogaus teisų įgyvendinimo nuostatų įgyvendinimas bus pateiktas kitais metais ir bus konstatuota, kas buvo padaryta žmogaus teisų užtikrinimo srityje ir kas dar nepadaryta. Viskas yra užfiksuota raštu. Aš tikiuosi, kad parlamentas stebės šiuos procesus ir Kolumbijoje, ir kitose pasaulio valstybėse. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų apsaugos srityje mes e, suorganizavome žmogaus teisų arba nu, numatėme konferenciją metų pabaigoje ir pakviesime į ją vietos savivaldos atstovus, regiono atstovus, pilietinės visuomenės atstovus, žmogaus teisų aktyvistus, profsąjungų atstovus, taip pat darbdavių organizacijas, mokslininkų, ūkininkų organizacijas, čia buvo organizacijų atstovus. Mes bendradarbiavome su Junktinių tautų žmogaus teisų vyriausiųjų komisaru ir stengiamės pasistumėti žmogaus teisų apsaugos klausimų pakankamai sparčiai. Mes negalime pasakyti, kad mūsų šalyje įsivyravo ramybė ir taika, turime kovoti su ginkluotais nusikaltėliais, kadangi išpolių ir smurto atveju pasitaiko vis dar kasdieną. Šiandien vėl buvo nužudyti penki kareiviai ir policininkai. 11 darbuotojų buvo pagrobti. Taigi mes dar turime daug e, nuveikti, kad užtikrintume santarvę mūsų šalyje. Euh, Dėkuoju, ponė Pirinkė. Pirmiausia, žadau, pono žadau klausimas dėl toksinių finansinių produktų. Mes čia turime kalbėti apie du skirtingus dalykus. Viena vertus, žinome, kad buvo priimti sutarimai dėl finansinių paslaugų ir antra yra e, tam, tikra, tam tikras reglamentavimas finansinių produktų Europoje. Tai yra komisaro Barnie kompetencijos rytis. Sustarime laisvos prekybos yra pasakyta, kad produktai iš Latino Amerikos e, yra traktuojami kaip nacionaliniai produktai. Kitaip tariant, jiems bus taikomas tos pačios taisyklės, kaip ir finansiniams produktams sukurtiems ES valstybėse. Tad, man atrodo, problema yra tinkamai išspręsta, nes jeigu iškils kokiu nors problemų, tai reiškia, kalta bus ES sistema ir jos netobulumai, o ne kažkokie paslaptingi finansiniai produktai iš mūsų aptariamų šalių. Ponui Šolts, dėl mažų ir vidutinių įmonių, galėčiau pasakyti štai ką. Tai nėra pats lengviausias skyrius, kalbant apie laisvos varkybos sustarimą. Tačiau smulkioms ir vidutinėms įmonėms atsiras papildomų galimybių, jeigu bus sudaryta stabili teisinė aplinka O laisvos prekybos sustarimas kaip tik ir padės sukurti tą stabilę teisinę aplinką. Jeigu kokia nors maža ir vidutinė įmonė nori dirbti ne tik kaiminėse šalyse, bet ir toliau, tai tuomet reikia jai numatyti aiškias taisyklės, kurios būtų naudingos sukuriant tokią teisinę stabilę aplinką. Ir manyčiau, kad mūsų įmonės galės dirbti Kolumbijoje ir Peru, o tenykštės įmonės mūsųse sėkmingai remdamos į šiuo susitarimu. Pone Alazir siūlė dėrėtis iš naujo dėl šio susitarimo. Galėčiau atsakyti alegoriškai. Grinai teoriškai, jeigu reikėtų dėrėtis dėl visų susitarimų, kiekvieną kartą, kai pasikeičia ekonominė padėtis, būtų tikrai labai sudėtinga situacija. Mes žinome, kad susitarimai kai kurie galioja kelis dešimtmečius. Tai neišeina kiekvieną kartą, kad kas nors pasikeičia šaukti ir persidėrėti dėl kiekvieno susitarimo. Nes be abejo, ne, Neįmanoma kiekvienu atveju įvertinti, kaip krizė palies, pavyzdžiui, produktus iš Latino Amerikos ar iš kitų šalių, kaip vystysis eksportas. Mes negalime sakyti, kad ekonominė krizė mūsų visai nepalėtė. Dabar ji nebe tokia gili kaip seniau. Tačiau svarbu, kad sustarimai būtų sudarbo ir kad jų būtų laikomasi. Pone Stela Franka, pasaiškinsiu Jums, kodėl užėmė šis procesas dviejus metus. Klausimas iš tiesų įdomus. Tai nėra susiję vien tik su šiuo susitarimu. Mes suprantame, kad laikotarpis labai ilgas. Europos parlamentas galbūt galėtų pagalvoti, kaip tuos laikotarpius sutrumpinti. Be to, kai kalbame apie tokį sustarimą, reikia pasakyti, kad visų teisinių aspektų laikytis reikia labai skrupulingai. Dėrybos dar nereiškia, kad parengiamas visiškai konsoliduotas tekstas. Tai reiškia, kad kai kurie dar jo paragrafai gali būti keičiami, atsimami, e, galite kaip papildyti tą sustarimą atskirais skyriais ir panašiai. Taigi darbas čia mūsų laukia reikšmingas, tačiau jis yra reikalingas kad būtų galima tinkamai tą susitarimą taikyti vėliau. Na ir antra, svarbu išversti šį susitarimą į 23 ES oficialias kalbas. Toks susitarimas e, paprastai apima nuo 1000 iki 2000 puslapių. 20, į 22 kalbas išversti e, užima ne vieną mėnesį darbas. Galbūt Europos parlamentas galėtų pamastyti apie kokį nors sprendimą šioje srityje. Galbūt ratifikavimo procesą galima būtų pradėti, net jeigu tekstas ir nebuvo išverstas į visas kalbas, bet, pavyzdžiui, daugumą jų. Aš manyčiau, kad tai būtų svarbus taktinis sprendimas, tačiau niekas. Tačiau ne visi šiuose rūmuse juk ir perskaitė tą tekstą. Ar jūs tikrai skaitysite tą tekstą, kai jis bus išverstas? Aš norėčiau pasakyti, kad yra ten labai techninių aspektų skirtų, pavyzdžiui, muitinių tarnyboms. Ir jums to nereikia, kad galėtumėt ratifikuoti susitarimą. Tiesiog laikomasi tam tikrų politinių tikslų šiame kontekste. Galbūt Europos parlamentas galėtų sutarti su komisija ir taryba ir galbūt būtų galima apsitarti, kaip šį vertimo procesą E, supaprastinti, palengvinti, nes jis tiesiog užima pernelyg daug laiko ir neturi pernelyg dėlės prasmės, sako ponas komisaras. Ponui Gauvitui norėčiau atsakyti dėl šnipinėjimo. Mes pasitikrinome duomenis, kreipėmės į savo žvalgybos tarnybas, taip sakant, ir pastikrinom, kas ir kaip. DEAS tarnyba yra atsakinga e, buvo atsakinga už šiuos įvykius, tai yra speciali tarnyba. Kurgi tas dokumentas, sako komisaras, kaip jis į tą tarnybą vadinasi, būtų gerai surasti. Tai yra administracinio saugumo departamentas. Tam tikra žvalgybos tarnyba. Ponas Dosantos e, jai vadovauja ir ponas Dosantos uždarė šią tarnybą ir vis dėlto svarbiausia informacija šiame kontekste ir yra tai, kad tos tarnybos nebėra. Jos nebėra. Kaltieji sėdi kalėjime, kai kas išvyko ir dar tyrimas vyksta toliau. Visą tai aiškiai rodo, kad veiksmų buvo imtasi. Taip, administracinio saugumo departamentas taip vadinosi šitą tarnybą. Ir jos tiesiog nebėra dabar. Nežinau, ar jums ši informacija bus naudinga. Na, tikiuosi, kad taip. Dėkoju. Word belongs to our rapporteur for this file, Mario David from the European People's Party. EPP partijos atstovas David. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems dalyviams už labai įdomią popietę keičiantis nuomonėmis. Aš manau, kad ir Peru, ir Kolumbijos kongresai tikisi labai greitai suorganizuoti tokius klausimus kaip Europos parlamente. Būtų naudingi tokie klausimai, žinoma, nacionaliniuose parlamentuose. Parlamentas taip pat dalyvautų tuose diskusijose šiuose valstybėse nelaukdamas informacijos, kuri gali būti iškreipta. Ir, žinoma, parlamento atstovai galėtų įsitikinti, kokia situacija yra šiuose valstybėse. Kai kurie kolegos apgailę stavo, kad, tos, kad kitos keturios andų valstybės nedalyvauja pasirašant šias sutartis. Aš norėčiau kolegoms priminti, kad neseniai politinėme lygmenyje e, įvyko tam tikri įvykiai e, Bolivijoje ir. Dois deles foram de dois países andinos. Dvi valstybės, dvi andų valstybės balsavo prieš dėl Sirijo, sankcijų Sirijai. Ekvadoras gruodžio mėnesį atkreipė dėmesį ir tai, kad yra ir tam tikrų politinių aspektų. Dėl Tarptautinės darbo organizacijos atstovo pasisakymo buvo kalbama apie teisinę valstybę, socialinės teises, tačiau kolega Howard man pritars, jeigu aš pasakyčiau, kad Human Rights Watch Naujausioje ataskaitoje yra pateikti aktualiausių duomenys. Ten yra daug kas pasakyta apie teroro ir smurto atvejus Kolumbijoje. Aš su kolega pakalbėsiu apie šitos dalykus. Kolumbija ir Peru pasirašė Tartutinės darbo organizacijos pagrindinės konvencijas. Kolega Tuka kalbėjo apie disproporcijas. Tačiau šioje diskusijoje labai svarbu išsiaiškinti, koks yra privačių profsąjungų ir valstybinių profsąjungų tarpusavio santykis. Dabar dėl viceprezidentų pasisakymų. Norėčiau padėkoti Jums jūs atstovaujate skirtingoms vyriausybėms, o e, dėl laisvos prekybos sutarčių laikoties vieningos nuomonės. Aš manyčiau, kad šitos sutartys galėtų būti svertas įgyvendinti atskirose valstybėse priimamus įstatymus. Aš manyčiau, kad juos įgyvendinti ir padės šios sutartys dėl tvaraus vystimosi, dėl demokratinės kontrolės. Visa tai yra susijęs su pilietinės visuomenės teisėmis. Mes nebejojame, kad reikia suteikti pilietiniai visuomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms būti budrioms, nurodant kliūtis ir trūkumus Ir pabaigoje norėčiau atkreipti dėmesį į komisaro Degucht pastabas. Iš tikrųjų, nauda galėtų būti abiem pusėms, būtų galima skatinti BVP augimą, galėtų tai augimą sudaryti 0,7-0,3 procentus atskiruose valstybėse. Aš norėčiau, kad kolegos šitą dokumentą įvertinu iš kito požiūrio taško. Manyčiau, kad Europos parlamentas puikiai supranta, kad jam tenka didžiulė atsakomybė. Dėkuoju už tokią puikią ilgą diskusiją. Aš nežinau, ar kitame pasaulio parlamente galėtų vykti tokia puikiai demokratiška diskusiją su atstovais iš trečiųjų šalių. Taigi aš džiaugiuosi ir didžiuojasi būdamas šio parlamento nariu. Dėkuoju Jums už dalyvavimą ir diskusiją. there is a proposal which has been in discussion. Two minutes. Two minutes plot. Porą minučių pertraukos dėl logistikos priežasčių. Pertraukėlė poros minučių. Tiesiog susėskit ir pasiruoškim kitos temos nagrinėjimui.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 less to 2%. Crucial and important for GSP. Let's resume our proceedings. Prateskime darbą. Dabar turėtume aptarti 13 darbo tvarkės klausimą. Tai yra e, turėtume aptarti dėl e, protokolo sudaromo tarp Europos bendrijos ir Izraelio valstybės dėl asociacijos įsteigimo, dėl pramonės e, gaminių pripažinimo nu, ne AKA produktais. Komitetas praėjusiame posėdyje nutarė įvertinti, ar šitas susitarimas susita, atitinka išorės veiksmų nuostatas taikomas Izraeliui. Tuomet užsienio reikalų komiteto buvo paprašyta parengti nuomonę šiuo klausimu ir taip pat pasit, prašyti, kad komisija atvyktų į mūsų komitetą ir atsakytų į šį labai tikslų klausimą. Būtent, ar šita sutartis pakelia ES ir Izraelio santykius į aukštesnį lygį ir ar tai atitinka ES užsienio politiką taikomą Izro, Izraeliui. Ir mes turėtume apsispręsti po šių diskusijų dėl balsavimo. Komisaras Degucht kalbės komisijos vardu ir pabandys atsakyti tą patį klausimą. Kadangi aš esu pats ex oficio pranešėjas dėl šio susitarimo Aš norėčiau patikslinti klausimus, į kuriuos norėtume gauti atsakymą. Šitas klausimas dėl politikos nuoseklumo buvo pateiktas komisijai. Ir komisija turėtų atsakyti, ar ji mano, kad prekybos santykių uh, gilinimas su Izraeliui neprieštarauja ES nuostatom dėl e, taikos užtikrinimo proceso Izraelyje, dėl gyvenviečių plėtojimo gazos ruožė ir ar tai nekenkia taikos užtikrinimo procesui, taikos užtikrinimo tarp Izraelio ir Palestinos administracijos. Taigi norėčiau iš karto suteikti žodį komisarui Deguchtui, o po to mes pasikeisime nuomonėmis tarp parlamento narių ir pateiksime klausimus komisaro Degucht. Komisarė, žodis jums. Ačiū pirmininkė. ES ir Izraelis yra labai svarbus partneriai vienai ir kietai pusiai. Ir Europos ir Viduržmės jūros regiono valstybių susitarimas, taip pat ES Izraelio valstybių asociacija ir taip pat veiksmų planas yra tie parametrai, kuriais yra vadovaujamasi. Mes turėtume prisiminti, kad prieš dešimt metų Toledo susitikime buvo pasirašytas susitarimas ir buvo pasirašytas veiksmų planas dėl prekybos e, taisyklių supaprastinimo. Euromet prekybos ministrai susitiko Palerme ir susitarė dėl atitinkamų standartų teisės aktų mūsų partneriams viduržėmio jūros regione. Izraelis yra viena iš tų regionų valstybių, kurios pageidavo suderinti savo prekybos įstatymus su ES teisės aktais. Pavyzdžiui, mes dabar nagrinėjame galimybę, ar galima paspartinti darybas su Tunizija dėl panašaus SAFP susitarimo. 2005 metų veiksmų plane ES ir Izraelija įsipareigojo paspartinti procesus dėl dėrybų, e, kurios numato prekybą pramonės gaminiais, tai yra dėl AKA arba SAF susitarimo. 2010 m. gegužės mėnesį taryba pasirašė tą susitarimą Tačiau mes norime, kad tokius sutarimus pasirašytus ir kitos kaiminės valstybėse buvo pasirašyta atitinkamas veiksmų planas ketvirtaisiais metais, kuris numatė Jordaniją, Maroko ir Tunisą, kaip galimas kandidates pasirašyti tokį susitarimą. Ir pagal tuos susitarimus yra numatyta sustiprinti prekybos santykius ne tik su Izraeliu, bet ir kitomis valstybėmis tų e, santykių stiprinimas prasidėjo 2008 metais, o veiksmų plano nuostatos nustojo galioti ir dėrybos nebuvo pratestos. Viskas, prik... Viskas priklauso nuo šitų diskusijų susijusių su santykių, prekybinių santykių sustiprinimu. 2009 metais taryba ir valstybės narės mane, kad veiksmų planas turėtų būti pagrindas mūsų santykiams su Izraeliu ir mes laikėmės to požiūrio labai griežtai ir toliau laikysimės jo visais atvejais įgyvendamės 2010 metų protokolo nuostatas. Dabar norėčiau paaiškinti, kas yra SAP. Jūs puikiai žinote, kas tai yra, tačiau aš norėsiu pakartodamas pasakyti, kad tai susitarimas, kuris numato kliūčių šalinimą prekybai pramoniais gaminiais. Ir šiuo susitarimu yra sutarime, kad Izraelio farmaciniai gaminiai būtų gaminami reika, laikantis tų pačių reikalavimų kaip ir ES. Įgyvendant SAFP numatoma galimybė, kad bus laisvai prekiaujama tais gaminiais, atliko atitinkamas patikras ir stebėsina. Verslo subjektai turėtų pagal šį susitarimą pasiekti įvairias rinkas ir taip pat sutaupyti daug lėšų. Taigi SAP nėra tik tai techninis susitarimas dėl e, prekybos barjerų kliūčių e, šalinimo. Yra numatyta taikyti gerąją e, farmacinių produktų gamybos praktiką, laikantis techninių rekomendacijų šiame sektoriuje. Visi ta, šita informacija pateikta Europos parlamento dokumento priedė. Tai yra asociacijos sutartis ir mes galime naudotis 83 sutarties e, straipsniu, kuris leidžia pasirašyti asociaciją sutartis. Ir tai yra padaryta pagal 767 straipsnį, sudaties straipsnį. Šiais metais atkreipsime dėmesį į kai kuriuos aspektus. yra numatyta bendradarbiauti tik tam tikrose konkrečiose srityse, tačiau komisija ir taryba pateiks parlamentui tikslias nuostatas, kaip yra e, siekiama derinti viešųjų pirkimų e, procesus. Ir taip pat yra numatytos konkrečios priemonės, kaip įgyvenintas nuostatas, numatant atitinkamus saugiklius ES prekybos partneriams. Šiais metais taip pat jums ir tarybai bus pateiktas pasiūlymas dėl investuotojų finansinės atsakomybės, siekiant, kad investicinė politika būtų kuo patikimesnė. Mes siekime e, modernizuoti mūsų gynybos apsaugos instrumentus. Atitinkamas pasiūlymas bus pateiktas šių metų pabaigoje arba 13 metų pradžioje. Aš galiu pakalbėti ir kitais prekybos aspektais, laukiu jūsų atsakymų ir pateiks, klausimų pateiksiu atsakymus. Dėkuoju. Norinčių klausti yra daug ar komentuoti, o laiko turime nedaug. Tad įjungime laikrodį, kad visi galėtų kalbėti vienodą laiko tarpą, kalbėtumės dvi minutės. Pone Andrikinė klaus pirmoji šešėlinė pranešėja šią temą iš EPP frakcijos. Prašau. Thank you, Mr. President. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti tą pažangą, kurios buvo pasiekta diskutuojant dėl SAVP. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad tai yra susitarimas, kuris yra susijęs su abiems pusėms priimtinais standartais, susijusiais pirmiausia su farmacijos produktais. Kadangi kol kas šis susirimas nepriimtas, SAVP nepriimtas, mes kenkime savo pačių farmacijos įmonėms. Ir mūsų sveikatos apsaugos sistema patėja papildomus kaštus, piliečiai moka pirkdami vaistus brangiau. Buvo pasiūlyta Veronik de Kaiser parengtoje nuomonėje šią temą kad būtų parengtas tarpinis pranešimas ir kad atsirastų rezoliucija vėliau. Tad norėčiau kreiptis į Jūs, ponė komisarė Degucht. Jeigu būtų surinktas naujas dėrybų raundas dėl SAVP, e, ar manote, kad vėluotų šio sustarimo prieimimas? Aš norėčiau pabrėžti, kad tas sustarimas yra pirmasis bandoma suartinti, harmonizuoti ES teisės nuostatą šioje srityje ir bandoma pasiekti pasikeitimų medicinos produktų srityje. Tad norėčiau paskatinti kolegas per nelik ilgai šio klausimų nediskutuoti, tiesiog, kad galėtų Europos parlamentas savo pritarimą šiam sustarimui pareikšti kuo greičiau. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dar išklausysime keletą klausimų, kad paskui komisaras galėtų atsakyti. Tiesiog paskui turės galimybę dar kolegos pareikšti savo nuomonę ir patys gal ne, nerenkime, bet netik didelių diskusijų. Alde frakcijos atstovas, žodį prašau. You, be... Ačiū, ponė komisarė, ačiū, ponė pirmininkė. Keletas minučių tik taip. Mūsų frakcija norėtų kad būtų numatytas konkretus darbų tvarkaraštis dėl SAVP protokolo. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes čia e, pabrėžime, kad žmogaus teisės yra labai svarbus dalykas, tačiau tai yra atskiras klausimas, kurio nederėtų painioti į šias diskusijas. Taigi, ženkime pirmin, ženkime greičiau. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Na, taip, tikėkime, kad, tikėkime, kad pateiktas darbų kalendorius Inesė Vaiderė EPP frakcija. Ačiū. Gerbiami kolegos, akivaizdu yra tai, kad ES piliečiai ir farmacijos įmonės pasinaudotų šiuo susitarimu. Jie jau tuo naudojasi, kadangi Izraelis parodė savo gerą varę ir vienašališkai pradėjo taikyti šį susitarimą, kuriame yra numatyti dvi šaliai įsipareigojimai. Tad ES turėtų parodyti savo valią, nes tuo pirmiausia pasinaudotų uh, ES pacientai, jiems tektų pigiau mokėti už farmacijos produktus. Kad, ir antra, e, farmacijos produktų eksportuotojai taip pat galėtų lengviau prieiti prie Izraelio rinkos ir jiems tai būtų naudinga. Ir trečia, pasinaudotų ir ES administracija šiuo susitarimu, kadangi žymiai paprastėtų importo procedūros. Manau, kad ES ir Izraelio santykiai pagerės pasirašiusi sustarimą. Tai taip pat atitinka ir ES kaiminystės politiką bei Barcelonos procesą. E, norėtume pabrėžti, kad nėra reikalo šio sustarimo politizuoti ar sieti su kitomis temomis. Vietoj to mes turėtume pripažinti, kad e, teigiamą ekonominį poveikį abiems pusėms turės šis sustarimas, tad turėtume nebeatidėlioti šio sustarimo prieimimo ir turėtume kuo greičiau jį priimti. Tokia yra mano nuomonė. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Sara Latford. Alde frakcijos narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad pažangos pasiekta. Prieš porą metų buvo pasiūlytas pirmas sustarimo variantas tiesiog matome, kad e, pasiekėme lietumo priimančių surimą rekordą. Mano pirmoji pastaba būtų tokia. Yra būtina pagaliau siekti pažangos, žengti pirmin. Reikėtų demokratiškai pasirinkti, patvirtinti ar ne šį susitarimą. Mano nuomonė reikėtų patvirtinti šį susitarimą. Tačiau nesvarsyti šio klausimo plenarinėme posėdėje būtų nedemokratiška, nes dviejus metus procesas tęsiasi, į plenarinį posėdį šis klausimas turi patekti, kad būtų svarstomas ten. Na ir dabar praktiniai aspektai šio sustarimo. Be abejo, tai bus naudinga ES vartotojams, ES eksportuotojams, kurie savo produktus eksportuoja į Izraelį. Tai bus tas susitarimas, kuris sumažins biurokratinių kliūčių importo ir eksporto srityje, ypač kalbant apie farmacijos produktų importą ir eksportą. Tad turėtume šiuo susitarimu džiaugtis ir džiaugtis tuo, kad sumažės veikatos apsaugos išlaidos. Ponas komisaras jau minėjo, kad e, tai taip pat pasitarnautų grindžiant kelią panašiems kitiems susitarimams kitose srityse. Jeigu dar gaišime su šituo susitarimu, tai tuomet su kitomis šalimis panašių susitarimų gali būti ir nepriimta. Na ir galiausiai mes pritarėme praėjusią vasarą susitarimui su Palestina. Buvo kalbama apie žemės ūkio ir žvejybos rytis. Ir kaip sakė mano kolegė, mes turime rūpintis žmogaus teisų klausimais, jie yra labai svarbus, tačiau Šiuo atveju žmogaus teisų klausimų čia painiot nereikėtų, nes susirimas yra grinai techninis po, po, techninio pobūdžio susirimas, tuo tarpu, kad žmogaus teisės yra politinis klausimas. Jo reikėtų nepamiršti, bet klaus, su šiuo klausimu jūs sėdi nereikėtų. Ačiū. We are supposed to be here to address the question of norėčiau dar kartą pakalbėti, pas, pas, pasiūlyti pakalbėti apie politikos nuoseklumą, o ne apie šio susitarimo privalumus ir trūkumus. Taigi mes šiandien turime aptarti politinius aspektus, o ne prekybos aspektus. Uh, you, Rinaldi, Aldi atstovas šioje diskusijoje labai sunku matyti nepolitinius aspektus prieš balsuojant dėl šio susitarimo. Galima, žinoma, vertinti ir iš prekybos pozicijų šį susitarimą, tačiau politiškai vertinant reikia galvoti apie tą signalą, kurį pasiūsime regionui, ne tik Izraeliui, bet ir kaiminėms valstybėms, kadangi jos turi matyti, jog laikomės nuoseklios uh, prekybos ir užsienio politikos. Todėl aš norėčiau pateikti klausimą ir komisijai, ir patiems savo. Lygindami situaciją prieš keletom tą metų, pamastykime, ar iš esmės pasikeitė situacija palankesnė linkme, ar pasiekta pažangos taikos užtikrinimo srityje nėra prasmės kartoti mūsų reikalavimus, kuriuos ES pateikė Izraeliui ir kitoms šio regiono valstybėms. Jeigu mes turime aptarti būtent šį klausimą, tai ko gero turėtume palaukti užsienio reikalų komiteto nuomonės. Ji yra rengiama, dėl jos dar nebuvo todo balsuota. Jeigu nebuvo balsuota, mes turime nuosekliai laikyti savo politikos ir palaukti AFET komiteto nuomonės, aš manyčiau, kad būtų naivu šitą klausimą vertinti kaip prekybos klausimą be jokių politinių pasiekmių. Veronik de Kaiser nėra šio komiteto narė, bet yra užsienio reikalų komiteto narė ir ji turėtų informuoti apie procedūras vykstančias užsienio reikalų komitete. Veronik, Veronik, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes iš tiesų jau buvome surengę pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Ir dabar jau turime dokumentą ir rengiame teisinės nuomonės prašymą. Kol kas dar e, dėl to nesame diskutavę. Kai dėl klausimų, kurie čia buvo iškelti, norėčiau pasakyti štai ką. Mane šiek tiek stebina štai kas. Matau, kad šiame komitete, tarptautinės prekybos komitete, yra sakoma, kad, na, kalbame apie grinai techninio pobūdžio sustarimą. Jeigu kas ir džiaugiasi šią procedūrą, SAVB procedūrą ir, ir tuo, kad bus galima supaprastintas procedūras, tai aš esu viena iš tų, kurie tikrai tuo džiaugiasi. Manau, kad tai yra puiku. Tačiau nei Lisabono sutartyje, nei tuose dokumentuose, dėl kurių patys balsavome Europos parlamente, neleidžiama techninio pobūdžio klausimo atskirti nuo politinių jų aspektų. Jūs žinote, kad yra vykdoma naujoji kaiminystės politika. Daugiau už daugiau. Ir, ir manyčiau, kad tie kurie nori pasiekti didesnių susitarimų, turi prisimti didesnius įsipareigojimus, įskaitant ir žmogaus teisų sritį. Ir tai yra parašyta juodu ant balto. Mes balsavome dėl rezoliucijų šią temą. Paskaitykite Lisabono sutartį. Man galima pasakyti, ponė Dekaiser, jūs svajojate. Na taip, taip, tačiau ponė komisarė, čia mes turime iškelti nuoseklumo klausimą. Mes juk negalime sakyti, kad, na, siekime priekybos tikslų, o tuo tarpu žmogaus teisės atidėkime, jos šiame priekybos kontekste nesvarbios. Taip, mano supratimu, elgtis yra nenuoseklu. Asociacijos taryboje, kur posėdžia ES ir Izraelio atstovai vasario mėnesį, buvo nuveikta štai kas. ES išsakė savo priekaištus, iškėlė klausimus ir labai aiškiai išdėsi savo poziciją Izraeliui buvo kalbama apie nausėdijų kūrimą, apie gazos ruožą, buvo kalbama apie arabų padėtį Izraelį ir panašiai. Ir manau, kad nuo tada padėtis suprastėjo. Jeigu iš šio dialogo nieko nepasieksime, tad pasakykite, kokiu būdu pasiekti susitarimo. Būtent dėl to aš atsisakau atskirti žmogaus teisės nuo šio klausimo sprendimo. Na, nesuprantu, kad nesu šio komiteto norė, bet mano nuomonė dėja tokia. Dėkuoju. Si, Ačiū. Pone pirmininkė, džiaugiuosi EPP kolegas, jie nepritarė šiam susitarimui. Norėčiau pasakyti, kad kitos direktyvos ir susitarimai vėlgi bus, jie kels klausimą dėl galimybės įsigyti vaistų Europoje. Aš būsimus mūšius ruošiuosi kariauti jų gretose. Tačiau, tačiau, be abejo, čia techninių požiūrių mes kalbame ne apie santykių kažkokį pagerinimą. Tačiau juk žinote, kad žinote, kaip, kiek svarbus yra politiniai aspektai šiuo klausimu. Pone Ashton labai tikslius dalykus formulavo dėl tam tikros politikos, dėl nausėdijų kūrimo pastaruoju metu. Buvo sakoma, kad pažeidžiamos tarptautinės teisės normos, kad kilo didžiulių problemų dėl tų ir politinės analizės negalime visai atidėti į šoną. E, prieimimas ar šio susitarimo at, e, įgyvendinimas po išaldimo laikotarpiu prieštarautų tam, ką sakė mūsų atstovė ponia Ashton. Taip negalima būtų elgtis. David Martin. David Martin, prašau. Uh, Ačiū. Po to, kai kalbėjo trys kolegos, man yra lengviau pasisakyti. Aš nemanau, kad tai yra techninis mūsų santykių su Izraeliu stiprinimas ir tai nėra nepolitinis klausimas. Žinoma, jisai atneš daug naudos farmacijos pramoniai, tačiau tol, kol Izraelis ir toliau baus gazo ruožos gyventojus, tol, kol jisai piknaudžiausi e, savo teisę gazos vaikų ir gyventojų atžvilgių ir e, tol nebus užtikrintas nuoseklumas tarp mūsų veiksmų. Negalima e, iš vienos pusės mąstyti tik tai racionaliai, šaltai ir kita vertus priminėti tokį susitarimą. Aš manau, kad jis yra nepriimtinas. Much, Chair and Commissioner. Um, I... Dėkoju, kai kalbame apie nuoseklę politiką, ko germa turime pagalvoti apie daugiau dalykų, negu pasakė David. Mes Liepos mėnesį laik, lankėmės gazos ruožė. Mes e, kalbėjome su jungtinių tautų e, pabėgėlių organizacijos, paramos organizacijos atstovais ir buvo kalbėta, kad 29 procentai gyventojų yra tiesiog pabėgėlių padėtyje. Kiek, e, kita vertus, kiek pacientų e, mirė dėl to, kad nebuvo suteikta medicinė pagalba, nebuvo pristatyti vaistai, kad jų siuntos buvo blokuotos Izraelio. daug įrangos, naujausios įrangos nebuvo panaudota, kadangi technikos Izraelis apskritai nepraleido į gazos ruožą. O kariaujama su Palestina kiekvieną dieną ir toliau. Visas pasaulis mato tai, stebi tai ir taip pat žiūri į mus kokią prekybos politiką mes įgyvendinsime. Mes negalime vienpusiškai vertinti šio susitarimo, e, sakydami, kad tai atneš naudos farmacijos pramonėje. Ir reikėtų atsižvelgti į tai, ką sako Ketrin Ashton, kad būtent, kad tos nausėdijos, jų plėtimas yra neteisėtas. Aš manyčiau, kad į tai reikia atsižvelgti ir uždrausti bet kokį susitarimą tol, kol Izraelis neužtikrins taikingos ateities Palestino gyventojams. Johannes Kasolydis, ačiū pirmininkė, labai trumpai pasakysiu, kad mano nuomonė SAFP nėra nei politinis, nei techninis mūsų santykių su Izraeliu stiprinimas. tai yra santykių atnaujinimas, o ne stiprinimas, vadovaujantis mūsų partnerystės sutartimis su Viduržėmio jūros regiono valstybėmis ir pagal šitą susitarimą visos valstybės turėtų pritarti asociacijos sutartimis su atitinkamais priedais be kitako ir SAFP Žinoma, mūsų politikos principas yra suteikti daugiau pagalbos už daugiau e, nuolaidų arba reikalavimų įgyvendinimą, tačiau mes neturėtume visą laiką manyti, kad visą laiką siekdami pagerinti padėtį tam tikrame regione mes turime laikytis griežtai savo principų. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš aiškiai pasakysiu, kad aš e, turiu daug abejonių susijusių su politiniais aspektais. Žinoma, aš puikiai suprantu tas politinius aspektus, tačiau nežinau, ar juos reikėtų aptarti čia. Mes šiame komitete užsimame e, prekybos skatinimu, prekybinių ryšių stiprinimu. Aš manyčiau, kad mes turime kalbėti apie tai, kokie kliuviniai iškyla vykdant prekybą su tam tikromis valstybėmis. Mes turime galvoti apie diskriminacinės priemonės, kliuvinius, o čia kalbame apie Izraelį ir nausėdijų statybą ir kitus klausimus, tačiau nežinau, ar juos reikėtų aptarinėti būtent šiame komitete. Aš pritariu SAFP, nes manau, kad šitas susidarimas leis įsigyti e, pigiau e, medikamentus ir tai padės mūsų skurstantiems gyventojams arba mažesnės pajamas turintiems gyventojams. O Izraelis taip pat yra informavęs, kad jisai yra pasirengęs priimti atitinkamus įstatymus. Apskritai aš norėčiau pasakyti, kad mes per daug peržengėme tuos mm, prekybinius horizontus ir suteikėme per daug dėmesio užsienio reikalams. W moim przekonaniu AKA e, to jest. E, Dėkoju, panie pirmininkė. Manau, kad SAVP susitarimas yra techninis susitarimas. Esant tokiai situacijai, kokia jinai dabar yra artimuosiuose rytuose ir okupuotus Izraelio teritorijose, šis techninis klausimas turi ir politinę konotaciją, norime mes to ar ne, ir tai yra kiekvienam aišku. Aš manau, kad ta mintis, kad AVP susitarimas turėtų būti laikomas priemonė Izraelio vyriausybei paspausti yra nerealistinis siūlymas. Jeigu norime suvaidinti kokį nors vaidmenį šiame procese, turėtume pasiūlyti esminį planą. O šiuo metu nėra politinės valios tokį planą siūlyti. Tad puiku, kad grįžom prie to klausimo sprendimo. Šis sustarimas turėtų būti ratifikuotas ES, tačiau tai tikrai nereiškia, kad mes neturime vykdyti pozityvaus spaudimo Izraelio vyriausybės atžvilgių. Turėtume pasinaudoti kitomis priemonėmis šiems tikslams pasiekti. Turėtume neblokuoti SAVP susitarimo. nes Užkirstami kelią šiam susitarimui problemų neišspręsime, tik pradžiuginsime Izraelio oponentus, o patys savo nelaimėsime nieko. Dėkui. Pirmininkas dėkoju, kolega Šulc iš GUE frakcijos. Prašau. Ačiū pirmininkė. Irgi noriu kalbėti trumpai, bet mes kalbame apie esminį klausimą. Mes turime laikytis politikos nuoseklumo požiūrio ir turime palūkėti, kol Afetas pateiks savo nuomonę. Sutinku su jau išsakyta e, pozicija, bet norėjau pridurti dar vieną papildomą dalyką. Ne gazos ruožė, bet vakarų Jordan... Jordane yra tokių tendencijų, kurias mes išleidžiame iš akių, nes juk mes kalbame apie farmacijos produktus, kurie užtikrina žmonių išgyvenimą. Tad mes, būdami tarptautinės priekybos komitetas, turėtumėm nepamiršti politinių klausimų, nes jie yra nepaprastai opus klausimai, ypatingai kai mes kalbame apie artimųjų rytų konfliktą, nes būtent tas konfliktas yra labai smarkiai politinio pobūdžio. Remarks, Kas norėtų komentuoti, pateikti klausimus, arba dabar suteikiu žodį komisarui atsakyti juos. Techninis atsakymas yra akivaizdus. Kadangi 2009 metais priimtas planas turi būti gyvendinamas. Aš minėjau, kad mes nestiprinsime jokių prekybos santykių su Rusija, laikomės tokios griežtos nuostatos, ir vadovaujamės 2005 metų veiksmų planu ir taip vertiname ir tik tai CAFP, VP, SAVP. Tai nėra tik tai techninė problema, žinoma. Tai yra politinio vertinimo klausimas, o politinis vertinimas būtent ir pri, priklauso nuo jūsų politinės valios ir išminties. Aš norėčiau pasakyti, kad manęs ir toliau neįtikino, ar ES politika su Izraeliu, vertinant iš prekybos ir politikos aspektų, nėra e, nuosekli. 500 milijonų gyventojų priklauso nuo Izraelio gaminamų vaistų ir reikėtų pagalvoti taip pat ir apie tą naudą, kurią gauna Izraelis iš prekybos su ES. Reikia pasiūsti aišku signalą Izraeliui ir kaiminėms valstybėms, Palestinai ir kitoms valstybėms mes neturime neatsižvelgti į situaciją Izraelyje ir aplinkinėse valstybėse. Mes negalime e, pasmerkti nausėdėjų politikos, naujų mm, mm, mm, teritorijų užimimo taip pat negalima nepasmerkti ir kitų teisės pažeidimų, tai yra laisvo judėjimo laisvės ir taip pat dėl teisės pasirinkti gyvenamąją vietą. Aš manyčiau, mes turėtume būti nuoseklus įgyvendinami savo prekybos politiką ir užsienio politiką. Todėl aš prašiau komisijai išsakyti savo nuomonę, o mes palūkėsime užsienio reikalų komiteto nuomonės ir šio mėnesio pabaigoje, kovo pabaigoje mes apsispręsime. Komisija, komitetas priims savo sprendimą, o aš dabar išsakiau savo nuomonę. Ir e, šiuo mano pasisakymu siūlau baigti diskusijas šiuo klausimu. Norėčiau paklausti, kada šitas klausimas gali būti e, aptariamas plenarnėje sesijoje. Nesvarbu, ar tai būtų politinis ar techninis klausimas, plenarnėje sesijoje jis turi būti aptartas. Gal jūs galite pasakyti, kada tikitės balsavimo plenarnėje sesijoje? Linda, and the vote in plenary is scheduled for June. Birželį yra numatytas balsavimas plenarnėje sesijoje. Let's move to item 14. Pereikime prie 14 darbo atvarkės klausimų. ES ir jos valstybių narių ir visos eilės kitų valstybių prekybos susitarimų dėl kovos su klastojimu pasirašymo. Mes taip pat keisimės nuomonėmis su panu komisaru. Davidas Martinas yra mūsų pranešėjas šiuo klausimu. Kaip žinia, rytoj vyks seminaras tą pačią temą. Tad manyčiau, kad ši kad visus kontroversiškus šio susitarimo klausimus atidėtume rytojui. O šiandien grinai procedūrinius aspektus išsakykime. Jūs, aišku, galite elgtis vienai par kitai, tačiau dabar Pradėsiu nuo žodžio suteikimo kolegai. Pasakymas dėl procedūros. Atsiprašau, kad trukdau. Mums liko 10 minučių, jeigu aš teisingai supratau diskusijoms. Vertėjai sutiko mums paskirti 10 minučių, jų laiko daugiau, tai mes turim 20 minučių. Jeigu turim 20 minučių, ponė pirmininkė, vis tiek tema yra labai labai sudėtinga ir aš neįsivaizduoju, kaip mes visi suspėsime per 20 minučių pareikšti savo nuomonę, kaip sulauksime atsakymų iš komisaro. Tad mano siūlymas būtų toks. Arba turime tęsti ne 10, o daugiau minučių mūsų posėdį. Arba turime atidėti rytoj šio klausimo nagrinėjimą. Nes 10 ar 20 minučių tokiam sudėtingam klausimui tai nepakanka. Pirmininkas, gal pasiklauskime koordinatorių, ką jie mano apie tai. Pone Kasparė, ką Jūs manote? Manau, kad turime panaudoti mums tenkantį laiką, o jeigu nespėsime, turime nutraukti klausimų nagrinimą ir grįžti prie jo rytoj. Pranešėjai yra, visi suinteresuoti asmenys yra, ta diskusija turi vykti. Komisarui. Žodis kad jis galėtų pristatyti šią temą. Prašom, ponė komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš dalyvausiu rytos dienos diskusijose, galiu pažadėti, tačiau savo pareiškimą ir šiandien pasakysiu. Aš tikrai dalyvausiu jūsų tolesnėse diskusijose. Jeigu skaitėte laikraščius ar sekėte diskusijas internete, Jūs turbūt supratote, kad kovos su klastojimu priemonės turi padėti kovoti su neigiamais reiškiniais susijusiais su visą eilę problemų įvairiose šalyse. Tbilisija. Sulaukėme gal šimto reakcijų šį klausimą. Aš mačiau, kaip piliečiai išėjo gatves išreikšti susirūpinimo dėl šio susitarimo. Galbūt kai kas iš jūsų pagalvos, kad milijonas piliečių negali klysti, tačiau aš esu politikas ir mums svarbu yra, kad būtų išvengta nesusipratimų, kad būtų neinama paskui bandą, o kad būtų išsiaiškinti visi reikalingi aspektai. Svarbu, kad vyktų diskusijos su tais, kurie jaučia galbūt pagristą baimę. Kai kas reiškia tokį susirūpinimą, kuris neturi nieko bendra su realybė. Tad mano signalas Europos piliečiams būtų toks. Šiuo susitarimu nesiekiama pažeisti ES piliečių teisių. Ir mes čia nekalbam apie 84 metus, kalbėkime nudienos realijomis, mes tengiamės išspręsti ekonominės problemas, kalbėkime apie 2012 metus ir toliau. Mes žinome, kokios yra svarbiausios ekonominės problemos, žinome, kokiu priemonių reikia imtis toms problemams spręsti. Akta sustarimas čia bus panaudotas būtent tam. ES ateitis priklauso nuo to, kaip jis sugebės vaidinti jai tai, kad vaidmenį pasaulyje. Inovacijos, kūrybiškumas yra mūsų svarbiausi koziriai. Intelektinė nusavybė yra ta priemonė, kuri padeda mums kurti pridėtinę vertę, kuri padeda kurti geresnį ekonomikos augimą. Jeigu nebus laikomasi numatytų taisyklių, mums nepavyks to padaryti. Esu įsitikinęs, kad daugelis jūsų turite išmanųjį telefoną e, kišenėje ar ant stalo Aš, jeigu pirkčiau šį išmanųjį telefoną Briuselėje, jis greičiausiai būtų pagamintas Kinijoje. Tačiau čia dar ne istorijos pabaiga. Čia greičiau pusė istorijos. Daugiau negu 50 procentų produkto vertės būna sukurta e, Europoje. Prie to dirba inžinieriai, kurieji ir panašiai. Tad manyčiau, kad galiu drąsiai teikti, kad nuo to, kaip mes apsaugosime prekių ženklų taisyklės, kaip saugomos patentų numatytos taisyklės, nuo to priklauso, kaip galės uh, apginti savo teisės mūsų kūrėjai, mūsų projektuotojai. Nes nuostolių patirtų ir su jais susijusios įmonės, jeigu intelektinė nuosavybė nebūtų tinkamai saugoma. Mes turime aiškiai pasakyti, kokios yra intelektinės nusavybės taisyklės ir kaip jų reikia laikytis. Mes žinome, kad ES piliečiai turi teisę į e, galimybę laisvai reikšti mintis, prieiti prie informacijos ir panašiai, bet intelektinę nusavybę reikia saugoti tinkamai. Europos teisingumo teismas yra ta institucija, kuri užtikrina galimybę naudotis numatytomis garantijomis. E, Europos Sąjunga dabar remdamasi aktą susitarimu, bando išplėsti savo taisyklės už ES sienų. Akta yra reikšmingas dokumentas, pažangus dokumentas siekiant kovoti su prekių padirbinėjimu ir piratavimu. Ši pramonė sudaro apie 200 milijardų eurų per metus, tiek siekia apyvarta. Ir čia net nekalbame apie prekių padirbinėjimą Kinijoje ar produktų neteisėtą parsisiuntimą internetu. Kol kas e, galime sakyti, kad yra numatytos procedūros, kad būtų galima bausti už tai, kas yra nelegalu. Vyktų kontrolė internete, remiantis keliais principais, dėl kurių būtų susitarta. Ir čia numatytas betarbiavimas tarp 38 valstybių. Mes manome, kad darybose ES tikslas, svarbiausias tikslas buvo toks - pasiekti, kad aktą e, pirmiausia pasitarnautų Europos sistemų apsaugai. 2004 metų direktyvos nuostatos yra įtrauktos į aktą sustarimą. 2003 metų dokumente yra numatyta taip pat kova su prekių padirbinėjimu, yra ir kitų dokumentų susijusių intelektinės susijęs apsauga, visą tai įkvėpė aktą sustarimą. Ten yra aiškiai pasakyta, ką galima daryti ir ko negalima daryti intelektinės nusavybės rytėje Europoje. Tai reiškia, kad Europa neturės niekuo keisti savo galiojančių taisyklių nes tos taisyklės ES jau galioja. ES piliečių teisės niekaip nepasikeis, tiesiog jų interesai bus tinkamiau ginami visame pasaulyje. Akta padidina mūsų apsaugos lygį. Galima tikėtis, kad kitos šalis prisijungs ateityje prie šio sustarimo. Tai tiek būtų trumpai, kalbant apie tai, ką mums duos aktą sustarimas. Aš manau, kad tai jau yra pakankama priežastis pritarti aktą ir ją ir šį susitarimą ratifikuoti. Tačiau diskusijos šio klausimu vyksta. Tad norėčiau dar tarti porą žodžių apie tai, ko mums nesuteiks aktą. Akta tai nėra interneto cenzūra. Šis sustarimas nenumato, kad bus prižiūrimas piliečių elektroninis paštas, jų internetiniai puslapiai ar, ar, ar laikmenos. Akta nenumato kad bus tikrinami nešiojami į kompiuteriai, kai bus pereinamos muitinės procedūros. Tiesiog turime neužmiršti, kad PPO, jeigu kyla visuomenės sveikatos problemų, numato tam tikras platesnės kontrolės priemonės. Aš manau, kad jūs prieisite prie tos pačios išvados kaip ir aš. Aš savo išvadas grinčiu tuo, kas yra pasakyta egzistuojančiuose dokumentuose. Jaučiama baime Manau, šiandien ir atviaus metų diskutuosime apie tai, detaliau ko gero rytoj diskutuosime apie tai, tačiau norėčiau pa paaiškinti, kas apibrėžia egzistuojančią tam tikrą sumaištį šiuo klausimu. Daug virtualių ir fizinių dalykų buvo panaudoti tam, kad būtų galima kalbėti apie interneto naudotojų duomenų apsaugą buvo sakoma, neva bus stebimi privatus asmenys ar privačios įmonės. Tačiau jeigu paskaitytume susitarimo tekstą atidžiau, susidarytume visai kitokį vaizdą. Valstybės narės pasirašančios susitarimą gali numatyti geresnę intelektinės nusavybės apsaugą pasiraš, pasirašusioms susitarimą šalims. Interneto paslaugų teikėjas gali pateikti duomenys, jeigu mano, kad viena ar kita paslauga yra mm, pasitelkiama tam, kad būtų galima pažeisti kitos menų teisės. Bet tai jau yra numatyta ES teisės aktuose. Įsivaizduokime, kad koks nors interneto puslapis būtų apkaltintas tuo, kad buvo suteikta prieiga prie interneto e, kokio nors televizijos serialo, kokio nors televizijos serialo neteisėtoms kopijoms. Serialo kuriejas galėtų kreiptis į kompetentingas teisinės struktūras. Įmonė galėtų, e, tiksliau puslapio kuriejas galėtų atskleisti, kas buvo tas asmo, kuris gavo naudą e, dėl to, kad buvo nukopijuotas televizijos serialas. O paskui reikėtų, norint tęsti teisminį persekiojimą, kreiptis į civilinės ar baudžiamasias teisės struktūras. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, jeigu jums pavogė piniginę, nebūtų priimta jokių priemonių, kurios būtų gyvenintos nesilaikant egzistuojančių teisinių taisyklių. Tačiau šios akta nustatos yra net neprivalomos, nesaistančios, nes tarptautinės sutartis čia nėra viršesnis už ES teisinės taisyklės. Čia yra naudojamas angliame tekste žodis mei, gali, galimos taikyti priemonės, jos nėra būtinos. Tad šis susitarimas nieko nepribotų mūsų laisvių priimti vienas ar kitas politikas. Ir tiesiog galėtų pasirašysius susirimas šalis ir toliau tęsti savo gerą praktiką, kurios jau ir laikosi. Tad kalbant apie šias nuostatas, norėčiau pasakyti, kad bus visiška laisvė jas taikyti. Elektroninės priekybos direktyvoje prieš 12 metų 15 straipsnėje antrojoje dalyje jau buvo numatytos panašios nuostatos. Ir į nacionalinę teisę tos e, nuostatos buvo perkeltos proporcingai ir subalansuotai. Buvo numatytos tam tikros apsaugos priemonės privačios menų teisėms saugoti. Aš jau tai sakiau, Europos Teisingumo teismas priėmė nutartį, svarbę nutartį, sumum netlauk Netlog, Facebook e, ar panašios struktūros negali būti verčiamos stebėti informaciją ir stebėti, ar visos tų teisių laikomasi. Nutartie be kita ko primenama, kad mes turime susarimo sergėtoje teisingumo teismą. Ir mums tai yra tik naudinga. Tačiau dar žodis apie tai, kas regis kelia susirūpinimą žmonėms dėl šio sutarimo, net jeigu atvirai tie nukastavimai neišsakomi. Šioje salėje visi pažįsta kažką, kuris nesumokėjęs reikiamo e, mokesčio, į kompiuterį atsisiuntė e, televizijos serialą, knygą, filmą ar panašiai. Negaliu to įrodyti, tačiau žinau, kad kai kurie žmonės, ypač jauni žmonės, nemato problemų. Tačiau mano supratimu E, nėra jokio skirtumo, ar virtualių, ar fizinių būdų pasiimi tai, kas tau nepriklauso, nesumokėjęs už tai. Nes e, tas, kuris sukūrė tą produktą, patiria nuostolį tokiu būdu. Galbūt kai kas iš jūsų jaudinasi dėl to, kad į kalėjimą galbūt pateks žmonės, kurie, kurie, kurie yra padarę tokius pažeidimus, kurie jūs pažįstate. Bet juk vokti obolį, mes sakome, tai yra nusikalstama, ar ne? Ir tokiu atveju paprastai įspėjama policija. Tačiau vokti dainą, regis, nelaikoma nusikalstamų veiksmų teisinių požiūrių. Kai, kai kas taip mano. Na, nebent e, e, bandoma iš to gauti komercinės naudos. Tačiau yra tokių žmonių, kurie e, gauna tokios naudos. Tačiau mes nekalbame apie galutinius vartotojus, kurie tiesiog tą dainą, kokią parsisių savo privatiems tikslams. Taigi, jeigu turite abejonių dėl susitarimo, tai norėčiau pasakyti, kad aktą nepaskelbs baustinais tų veiksmų, kas šiandien nelaikoma nusikaltimu. Žmonės, jau ypač jauni žmonės, kurie atsisiuntė nemokėję mokesčio indainą internetu, tikrai nepateks į teismą dėl to, ką yra padarę. Šis susitarimas nebus antidemokratinis. Europos Sąjungos kompetencijos ribos išlieka, kaip buvo nustatytos. Vyriausybių nariai savo šalyse turės absoliučią kompetenciją šiuo klausimu. Europos komisija šiaip ar taip turėtų įvykdyti ratifikavimo procedūrą. Kitaip tariant, jūs, valstybės narės ir nacionalinių parlamentų atstovai, e, turėsite visi dalyvauti diskusijose, kad šis susitarimas būtų priimtas ar atmestas parlamentas buvo informuojamas sudaigų metu apie vykstantį procesą. Na bent jau nuo tada, kai aš dirbu komisaro pareigose. Kai tapau atsakingu už šį klausimą, aš skatinau visas suinteresuotas šalis diskutuoti ir skelbti viešai numatytus projektus. Vyko daugybė diskusijų su jumis šiuo klausimu ir jūs gavote visus turimus komisijos dokumentus, galėjote stebėti, kaip darybos vyksta. Esu įsitikinęs, kad jūsų, susirū, jūsų susirūpinim buvo iš, atsižvelgta trys pavyzdžiai. Komisija pas, nusprendė, kad 2010 balandį turi būti paskelbtas visas sustarimo tekstas. Antra, mes atsižvelgėme į susirūpinimą susijusių pagrindinių teisių apsaugą ir privataus gyvenimo apsaugą buvo siekiama, kad nebūtų susilpnintos čia numatytos apsaugos priemonės. Priešingai tekste numatyta visa eilė saugiklių nuostatų, kurios padės tinkamai įgyvendinti visas ES taisyklės šiuris ties, skaitant pagrindinių teisių hartiją. Trečia, mes padarėme viską, kas įmanoma, kad generinių vaistų prekybos rytis būtų tinkamai apsaugota. Patentai nepatenka į tas rytis, kur kalbam apie kontrolę e, aktą susitarime. Tenka taikoma ta dalis, kur kalbam apie pilietinės teisės, tačiau tai nėra saistantis sutarimas. Aš manau, kad mes galime visi džiaugtis pasiektų rezultatų, dirbdami visi kartu. Jūs Esate demokratijos sergėtojai, o komisija dėrybininkė šiuo atveju buvo. Ponios ir ponai parlamento nariai, džiaugiuosi tuo, kad šis sudarimas kelia tiek susidomėjimų. Laikas, kad piliečiai dalyvautų viešose diskusijose, tačiau mane kartais nuvylė tas tikslumo trūkumas diskusijose, buvo laidomi nepagristi kaltinimai tai kelia nusivylimą, nes tie kaltinimai yra susiję su liberalios demokratijos principais, su žodžio laisvė ir su demokratai išrinktų institucijų funkcionavimu. Dar labiau nusivylimą kelia tai, kad kai kas nusprendė paremti pagrindinės teisės, paremdami e, elektroninės atakas prieš vienas ar kitas institucijas. Mes be abejo darysime viską, kad pagrindinės teisės būtų tinkamai apgintos. Aš esu teisininkas pagal išsilavinimą, esu demokratas pagal savo įsitikinimus ir pasisakau už pagrindinių teisių tinkamą apsaugą. Aš būdamas jaunas dar Europos parlamento narys prisidėjau prie spinelį panešimo rengimo. Mes gydime katalonų teisės Europos parlamente, remiamės pagrindinių teisių hartiją 89 metų. Ta deklaracija paskui įkvėpė pagrindinių teisių hartijos parengimą, iš to kilo Lisabonos sustarimas. Tad dėrėtis dėl sustarimo, kuris kenktų vienoms ar kitoms teisėms, man būtų nesuvokiamas dalykas. Aš pritariu komisijos e, priimtam dokumentui, taryba jam pritarė, jūs turite jį vertinti šiandien. Na, galiu suprasti, kad mano biografija ir mano iki šiolinė veikla jums, nega, jums gali būti nepakanka beveiksniai tekstui pritarti. Ir bet kuriuo atveju galima kreiptis į Teisingumo teismą, kuris išaiškins labai aiškiai, kaip galima atsiliepti Europos piliečių reiškiamą susirūpinimą. Teismo nutartis turėtų padėti surenkti skaidrę ir protingą diskusiją šios, dėl šio susitarimo. Mums to reikia, jeigu norime šioje srityje pasiekti pažangos. Kai kam iš jūsų galbūt gali pasirodyti, kad prekybos privalumai nenusipelno visų šitų dalykų, tačiau mums būtina saugoti intelektinę nusavybę, tai sutampa su mūsų globale strategija siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje. Turime būti konkurencingi, jeigu to nepadarysime patys, niekas mūsų ateities kitas mūsų vietoje neapsaugos. Ponios ir ponai parlamentarai, raginu visus teigiamai vertinti šį sustarimą ir tikiuosi vaisingos diskusijomis. Ačiū. Ačiū, komisarė. Dabar vertėjai jau turėtų baigti savo darbą ir mes turime apsispręsti, ar mes stabdome diskusiją, stabdome diskusiją ir pratesime rytoj ar kitame posėdėje, ar mes pratesime savo nuomonių pasikeitimą anglų kalbą. Nežinau, ar tai būtų teisinga. Norėčiau paklausti pranešėjo nuomonės, kaip pasielgti. Aš negalėčiau išsakyti savo nuomonės per dvi minutės ir nenorėčiau suformuoluoti galutinai parlamento pozicijos. Komisaras Degucht rytoj, atrodo, turi susitikimas su BBC atstovais, galbūt 9.30 galėtume rytoj pratesti savo diskusiją, gal po balsavimo. Jūs, pirmininkai, turite apsispręsti. Aš galėčiau dalyvauti jūsų diskusiją nuo 9.30 iki pusės pirmos rytoj. Taigi aš esu jūsų dispozicijoje. Po balsavimo 10 val. pratesime diskusiją. Dėkuoju Jums. It's good, no? huh? No, that's, that's okay.